pasveikinti čia atvykus e, Čekijos ministrą pirmininką poną Topalaneką. Nuoširdžiai sveikinu Jūs, ponė tarybos pirmininkė. Taip pat norėčiau pasveikinti Europos komisijos pirmininką José Manuel Turaubo Oroso. Mėlyi kolegos, mes visi žinome, kad E, pirmininkaujančiai valstybei šis darbas yra didelis iššūkis ir aš žinau iš pono Topolaneko, kad tai ir intelektualinių požiūrių, ir moralinių požiūrių e, labai įdomu, kad komunistiniais metais e, jis aktyviai dirbęs dabar, jisai gali pateikti pranešimą ES kontekste. Ir po Slovenijos tai yra antroji valstybė naujoji valstybė narė, kuri po 2004 metų įmasi e, pirmininkauti Europos Sąjungai ir norėčiau pabrėžti, kad e, pirmininkaujanti valstybė Čekija susilauks visokiojopos mūsų paramos ir mes linkime visokiojopos sėkmės e, per artimiausią pusmetį. Ir dabar, ponė tarybos pirmininkė, ponė ministrė pirmininkė Topalanėka, norėčiau Jūs pakviesti, pasisakyti ir dar kartą pasveikinti Jūs atvykus Europos parlamentą. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci Evropského... Gerbėmiai Europos parlamento nariai. Europos parlamento pirmininkė, ir Europos komisijos pirmininkė. Iš tikrųjų, šiandieną pirmą kartą stoviu prieš jūs kaip ES tarybos pirmininkas. Čekija iš Prancūzijos perėmė pirmininkavimą ir aš manau, jog tai labai simboliška, todėl kad Prancūzija apskritai suvaidino labai svarbų vaidmenį Čekoslovakijos gimime. Ir e, būtent Prancūzijos dvare išaugo mūsų imperatorius, Romos imperatorius ir jis mums Sorbonoje sukūrė tą modelį, kurį mes paskui perkeliame į Prahos universitetą. Nu, iš tikrųjų, manome, kad ten ir pradėjo Europos vertybių plėtra. Nebuvo lengva įsteigti universitetą Pragoje, tokį, kuris prilygtų Sorbonos universitetui, bet vis dėlto mes pasistengėme tai padaryti. Iš tikrųjų visai neatsitiktinai aš pasirinkau viduramžių monarchą kaip pavyzdį, kad galėčiau parodyti mūsų sąryšį su Prancūzija bei su Europos vertybėmis. Tiesą sakant, negalima remtis tik tai siauromis nacionalinėmis pozicijomis. Mes norime atspindėti visos didžiulės buvusios imperijos ir dar plačiau Europos įvaizdį. Čekija, kaip ir mininkaujanti šalis, nori paremti ir daug dėmesio skirti prilygti mm, bendriems moraliniams principams ir bendrai teisiniai bazai. Iš tikrųjų dažnai kalbėdami apie ES girdime, kad ES yra biurokratinė, technokratinė ir be sielos. Bet aš manau, kad Europa pirmiausia yra laisvės ir teisės, o taip pat idėjos ir taisyklės. Iš tikrųjų svarbu yra, kad mes galėtumėme tarnauti savo bendrai idėjai žaidėjai. Ir pirmininkaujančio šalies vaidmuo yra jokių būdų neskatinti savo interesų, bet kaip tik skatinti diskusijas ir atspindėti bendrus interesus. Taigi tiesą sakant, aš šiandieną prieš jūs ne kaip Čekijos ministras pirmininkas, bet kaip ES tarybos pirmininkas. Taigi mano išreikšta nuomonė nebus mano asmeninė nuomonė ar net Čekijos vyriausybės nuomonės nuomonė, bet bus 27 ES valstybių narių nuomonė. Ir aš manau, jog tai savaime suprantama, jūs esate išrinkti ES par parlamento nariai ir aš tikrai su didžiausiu malonumu atsakysiu jum ir apie Čekiją, bei jos poziciją, bet iš tikrųjų mano tikslas čia yra kitoks. Mes neketiname čia ginti savo nacionalinių interesų. Taip, iš tikrųjų, Europos demokratinėje sistemoje visų interesai turi būti pasverti, bet mes turime siekti kompromiso ir aš tikrai visada sąžiningai ir labai griežtai darysiu. E, taip, yra priežasčių E, dėl kurių mes galime būti nepatenkinti ir, ir iš tikrųjų yra tokios kritikos čekų atžvilgių, kad mes esame e, per daug susikoncentravę į save ir taip toliau, bet patikėkite, Čekija yra taip pat Europa ir Čekijos klausimas yra Europos klausimas. Mes visada turime žiūrėti į viską, matydami pan-europinį vaizdą. Kaip Mūsų pirmasis prezidentas ponas Masarikas yra rašęs, e, Čekijos klausimas yra iš tikrųjų Europos klausimas, kuris visada buvo plėtojamas Europos kontekste ir kuris visada uh, buvo neizoliuotas ir jokių būdų nestebuklas, bet jis turi būti sprendžiamas kaip visos Europos klausimas. Ir aš manau, jog šie žodžiai yra teisingi ir svarbus iki dabar. Iš tikrųjų, Europos Sąjunga turi e, grįsti savo veiksmus bendromis Europos vertybėmis, kurie turi būti išpažįstami 21 amžiuje. Nebejotinai mes turime remtis tuo pačiu principu invarietate konkordija. Ir e, aš manau, kad tas faktas yra labai aiškus, ypatingai mums, mažai ES valstybei. Mes esame neatsiejama Europos šeimos dalis. Aš tikiuosi, kad per atimiausius šešis mėnesius turėsiu galimybės tai įrodyti. Aš manau, kad Čekija ima pirminį pirmininkauti ES labai svarbių metų, nes būtent per mūsų pirmininkavimo laikotarpį suės penkeriai metai, kai labai didelė banga e, plėtros banga įvyko ES 2004 metais, prieš 20 metų sugriuvo geležinė siena ir atsirado galimybė laisviai ir demokratijai buvusiame sovietų bloke. Iš tikrųjų, e, prieš 30 metų pirmą kartą įvyko laisvi rinkimai ir da, šiais metais jūs busite taip pat laisvai renkami į Europos parlamentą. Europos parlamentas yra vienintelis, e, vienintelė institucija, kuria yra tiesiog tiesiogiai renkami atstovai. Ir kai kalbama apie demokratinį deficitą ar demokratijos deficitą, tai manau, jog po truputį to deficito nebelieka. Taip pat norėčiau paminėti, kad šie metai yra tie metai, kai švenčiame 60 metų nuo NATO įsteigimo, transatlantinė gynybinio alijanso metinės. Ir tai yra alijansas, kuriamis kuris užtikrina saugumą, o taip pat patvirtina Europos civilizacijos vertybės abiejose Atlanto pusėse. ES tarptautinis vaidmuo e, tampa labai svarbus, lygiai toks pat svarbus, kaip jis buvo anksčiau, todėl kad iki šiol neįspręstas Gruzijos konfliktas ir mes turime daugiau dėmesio skirti dabar vykstantiems neramumams, aš turiu omeny artimuosius ir rytus, pavyzdžiui. ES darbo tvarkė e, yra numatyta ne dėl to, kad mes kaip valstybė kažką sumanėme, bet dėl to, kad labai akivaizdus yra prioritetai. Ir patikėkite mūsų prioritetuose, jūs matysite ne Čekijos pasirinktus klausimus, bet jūs matysite pozicijas bei idėjas, kurias išreiškia kitos valstybės narės. Mes tikrai stengiamės dirbti konsensuso pagrindu, jokių būdų nenorime su niekuo susipriešinti. Galbūt niekas iš tikrųjų. Uh, e, net neabejoja, kad gali būti įvairūs prioritetai, bet tikiuosi, jūs tikrai rasite tų prioritetų, su kuriais norite save sieti. Iš tikrųjų, Čekijai, kaip pirmininkaujančiai valstybei, tenka galimybė atkreipti dėmesį svarbiausias sritis ir dar pridėti toms e, sritims vertės. Pirmiausia, norėčiau pakalbėti apie gamtinės dujas ir naftą. Mes esame iš rytų bloko buvusio ir mes puikiai suprantame, ką reiškia saugumas, ką reiškia energetinis saugumas. Mes puikiai suprantame, kad tai labai svarbus klausimas ir bendram saugumui ir nepriklausomumui. Mes esame patyrę totalitarizmą ir mes džiaugiamės, kad dabar esame šioje bendryjome ir mes tikimės, kad mes galėsime glaudžiau glaudžiau bendradarbiauti su tais, kurie yra ne mūsų bendrijos nariai kol kas. Prancūzija, žinoma, turėjo labai daug įdirbio jau viduržėmio jūros regione, todėl mes dabar pabandysime panaudoti savo įdirbį rytų kaiminių atžvilgių. Mm, mes e, atsimename dar 90-mečio pabaigoje vykusią bankų krizę. Mes žinome, kas tai yra tikimėms kad tai mums padės dabar spręsti finansų krizę. Mūsų prioritetai atspindi Čekijos patirtį, Čekijos įdirbį, o taip pat atspindi ES darbų testinumą. Jūs žinote, kad mūsų moto yra Europa be sienų. Tai aš manau, kad reikia dar pridurti, kad mes norime, kad Europa būtų Europa su taisyklėmis. Ir tai yra labai svarbu dabar neramiais laikais. Mes tikime recesijoje, kad Europa pasinaudos visomis savo galimybėmis ir, e, e, ir bus e, sėkminga, konku, sėkmingai konkuruos visose srityse pasaulyje. Europos potencialui kiek dar trukdo vidaus kliūtis ir mes norėtumėme, kad paskutinės kliūtys būtų sugriautos ir ES taptų tikrai vieninga, aš turiu omeny administracinę ir biurokratinę pusę, su kuria dar turi kovoti verslas. Kita vertus, euro, kaip sakiau, Europa e, norėdama būti vieninga, turi sugriauti visas sienas ir mes turime pasikliauti taisyklėmis. Akivaizdu, kad kliūtys e, turi būti sugriautos ir sugriovus vidinės kritis mes galėsime sugriauti tokias kliūtis, kurios atsiranda ir e, tarptautinėje priekyboje, priekyboje, pavyzdžiui, laikydamiesi bendrų taisyklių. Čekija nori pasiekti pagrindinių trijų tikslų ir tuos tikslus aš norėčiau pavadinti visus prasidedančius E raide, tai ekonomika, energetika ir Europos Sąjunga pasaulyje. Taigi tos 3E man šių metų pradžioje virto į 3G, todėl kad tai gazos regionas ir dujos Anglijos angliškai gas. E, tai e, man atrodo, kad dabar dėja tenka kreipti dėmesį ir į tas G, ne tik į E. Žinoma, aš galėčiau valandų valandas kalbėti apie mūsų prioritetus, bet aš manau, kad mūsų pirmininkavimo rezultatai jau akivaizdu. Šiandien sausio 14-oje mes jau dvi savaitės pirmininkaujame ir mes sugebėjome išspręsti sudėtingą problemą su iš Rusijos ten, tekančiomis dujomis į Europą per Ukrainą. Mes, es, mes jau susitikome susitikome su delegacija, pradėjom nagrinėti artimųjų rytų klausimus, mes pradėjome kalbėti apie humanitarinius koridorius, leidžiančius humanitarinę pagalbą į gazos ruožą. Mes taip pat e, jau kalbėjome ir su abiemis pusėmis. Taip e, e, mus labai kritikuoja opozicija ir mes turime kiek keisti savo vyriausybę ir čeki, vis dėlto Čekijos užsienio politika lieka nekintama. Ir aš dabar norėčiau dar porą žodžių pasakyti apie atskiras rytis. Taigi pirmiausia apie ekonomiką. Čekija kaip pirmininkaujanti šalis norės užtikrinti, kad būtų visiškai įgyvendinta G20 viršūnių susitikimo deklaracija. Beje, viršūnių susitikimas įvyko 2008 m. lapkričio mėnesio ir taip pat ketiname užtikrinti, kad būtų įgyvendintos gruodžio mėnesį vykusios Europos vadovų tarybos išvados. Mes turime siekti kiek įmanoma daugiau atvirumo, laikydami neišpainėsi nustatytų taisyklių. Josefas Dolis iš EPP frakcijos mm, man labai pasitarnavo savo žodžiais, kad dabartinė ekonominė krize nėra tik kapitalizmo griuvimo požymis, bet tai yra galimų politinių klaidų rezultatas ir netinkamų taisyklių rezu, finansų rinkose rezultatas. Iš tikrųjų, mūsų prioritetiniai tikslai yra ir reitingo agentūrų peržiūra, ir kapitalo pakankamumo taisyklių ar direktyvų peržiūra. Ir ir draudimo klausimai, nebejotinai ir daugybė kitų klausimų. Ir Ekon, ir ekonominė, ir finansų taryboje mes turėsime dar daug ką padaryti ir peržiūrėti dabar veikiančius teisės aktus ir juos prieimus nu, prižiūrėsime, kad jie būtų įgyvendinti šimtų procentų. Mes taip pat ketiname spręsti labai svarbius klausimus, kurie susiję su aplinkosauga, ekonomika, saugumu ir norime, kad būtų įgyvendintas Europos ekonomikos atsigavimo planas. Mes taip pat nu, ketiname pabrėžti suvokti Lisabono strategijos svarbą ir mes norime, kad būtų vykdomos ilgalaikės strateginės reformos. Dabar porą žodžių apie bendrą žemės ūkio politiką. Ir naujos valstybės narės taip pat turi mokėti daryti savo įmokas. Dabar mes turėsime nustatyti, kokia turi būti mokėjimų sistema ir kokio dydžio įmokos turės būti daromos po 2013 metų. Na, ilgainiui, norint geriausiai apsisaugoti nuo krizių poveikio, geriausia yra didinti ES konkurencingumą. Jau kaip anksčiau minėjau, yra labai svarbu gyvendinti tas keturias laisvės, o šiandieną aš papildomai norėčiau paminėti dar vieną laisvę tai yra laisvą žinių judėjimą, kas susišaukia su mano anksčiau minėta laisva žinių sklaida viduramžiais. Na ir to galime pasiekti gerindami teisės aktus ir mažindami e, biurokratinę naštą įmonėms. Būtent to savo pirmininkavimo metu ir norime siekti. Užsienio priekybos srityje mes kaip pirmininkaujančios šalys norime daugiausia dėmesio skirti dėrybų PPO kontekste atnaujinimui. Norėtume siekti, kad būtų sėkmingai gyvendintas Dohos dėrybų raundo tvarkaraštis ir jeigu šis, šios dėrybos vėl būtų nutrauktos, tuomet mes stengsimės siekti daugia šalių susitarimų, o taip pat ir daugia šalių dėrybų PPO kontekste. Taip pat nepamirškime ir švietimo, mokslinių tyrimų srities, taip pat e, biurokratinės naštos mažinimo. Ir aš norėčiau pacituoti Martiną Šulcį, socialistų frakcijos e, vadovą. Jis pasakė, kad ES negalės sėkmingai konkuruojantis su kitais pasaulio regionais vien tik tais žemų atlyginimų ir žemų socialinių standartų dėka, bet galės konkuruoti technologinių inovacijų ir aukštos kokybės darbo vietų dėka. Aš jam visiškai pritariu. Antrasis E tai yra energetika ir energija. Tai yra antrasis prioritetas ir šis prioritetas, kaip ir pirmasis, labai susišaukia su dabartiniu kontekstu. Jis tikrai labai svarbus. Na ir galbūt dabartinė krizė trumpalaikėme laikotarpė susilpnis Europą, tačiau vis dėlto ilgalaikėje perspektyvoje e, energetinė krizė pakenks ne tik mūsų ekonomikai, bet laisvė ir saugumai. Todėl mes pirmininkamo metu sieksime, kad ES energetika būtų konkurencinga ir tvari. Čia paminėsiu kai kurios prioritetus. Pirmiausia, Tai yra energijos tiekimas ir mes bandysime nustatyti tinkamus infrastruktūros projektus. Antra, mes skirsime daugiau dėmesio minimalių žal, žaliavinės a, naftos ir žaliavinių naftos produktų saugojimui ir manome, kad saugomo laikotarpis pakankamų išteklių saugojimo laikotarpis turėtų būti padidintas nuo 90 iki 120 dienų. Na ir galiausiai trečia, tai yra Europos energetikos tinklų TNE peržiūra, kurią 2008 metais lapkričio mėnesį patvirtinta Europos komisija. Na, taip pat turėtume stiprinti infrastruktūrą Europoje, įskaitant tarp valstybinis in E, energetikos tiklus ir čia tikimės Europos parlamento paramos. Na, aišku, mes turėtume siekti padidinti tiekimo ir transporto įvairovę. Na ir labai svarbus Nabuko gamtinių dujų tiekimo du, dujotekis, jis turėtų būti prioritetinis. Ir aišku, reikia padidinti mišrų energijos tiekimą, įskaitant atominės energetikos atgaivinimo, o taip pat investicijas į naujas technologijas na, mes galėtume siekti energijos saugumo, pavyzdžiui, sudarydami susitarimus su Rusija, o taip pat tarpininkaunant tarp Rusijos ir Ukrainos. Mums pavyko pasiekti, kad tiek Rusija, tiek Ukraina pasirašė vieną tekstą, kas vėlgi leis atnaujinti energijos tiekimą į ES. Taigi, Mes turime primti sprendimus ir patvirtinti priemonės, kurios užkirstų kelią tokios krizės pasikartojimui ateityje. Mes taip pat turime padidinti skaidrumą nacionalinėme dujų tiekimo versle, taip pat turime padidinti tiekimo šaltinių ir tiekėjų įvairovę. Taip pat turėtume pagalvoti apie trečios kartos saugią atominę energetiką. Turėtume suvokti, kad kurdami atitinkamą infrastruktūrą Europos Sąjungoje mes kartu kurtume ir veiksmingą dujų rinką Europos Sąjungoje. Turime tęsti pasangas tam, kad geriau koordinuotume tiekimo sistemas ir taip pat turėtume harmonizuoti dujų ir elektros energijos rinką Europos Sąjungą, taip pat gerinti ir atitinkamą infrastruktūrą. Mes turime peržiūrėti e, dvi direktyvas, kurios reglamentuoja e, elektros energijos ir natūralių dujų tiekimą. Taip pat turėtume sukurti um, reglamentą, kuris kuris leistų sukurti atitinkamą agentūrą skirtą energetikos, bendradarbiavimo energetikos srityje. Na ir tikrai mes bandome žiūrėti į energetikos sritį labai visapusiškai. Ir čia mes bendradarbiavome su Prancūzija ir Švedija. Taip pat turėtume galvoti ir apie klimato kaitos tikslus, turėtume e, galvoti apie klimato kaitos tikslus ir įpaigojimus po 2012 metų ir čia turėtume į savo pusę patraukti JAV, Indiją ir Kiniją. Na, ir turėtume siekti tų tikslų, kurie bus įtvirtinti Kopenhagoje 2009 metais pabaigoje. Na ir siekiant e, užkirsti tiekimo e, kelia tiekimo krizį, mes turime harmonizuoti aplinkosauginius reikalavimus. Šių metų pradžioje mums buvo priminta, kad privalome tikėtis netikėtų dalykų. Um, krizė tarp Izraelio ir Hamas paštrėjo ir todėl reikia aktyvių veiksmų ne tik ES e, pusės, bet taip pat turime koordinuoti savo veiksmus su kitais pasauliniais veikėjais. Na ir taiko šiame regione nebus įmanoma pasiekti, jeigu nebus sukurta nepriklausoma Palestinos valstybė. Na, tęsiant dabartinės diplomatinės pastangas, mes ir toliau turėtume teikti Palestinai pagalbą infrastruktūros rytyje, taip pat stiprinti jo saugumo padėtis bei stiprinti Palestinos vyriausybės autoritetą regione. Na ir mes Turime taip pat e, gilinti santykius ir su Izraeliu, bet be abiejų pusių pastangų krizės išspręsti nepavyks. Na ir krizė parodė, jog labai svarbu, jog ES turėtų savo strategiją šioje srityje. Na ir turėtume taip pat e, išplėsti ir kaiminystės politikos e, rytų matmenį. Tai turi tiek politinį tiek ir praktinės svarbos. Na, kai kalbame apie transatlantinius santykius, tai yra visiškai aišku, jog nepagilinus, nesustiprinus jų, ES negalės atlikti savo vaidmens kaip stipraus pasaulinio žaidėjo vaidmens. Ir to negalime pasiekti be JAV. Na ir ilgainiui turėtume gilinti savo dialogą su JAF administracija svarbiausios rytise, tai klimato kaita. Um, taip pat turėtume pagilinti dialogą su trečiosiomis šalimis, kaip, tokiamis kaip Rusija, Pakistanas ir kitos. Na, ir mes e, taip pat turėtume siekti naujo partnerystės susitarimo su Rusija. Ir dabartiniai e, įvykiai rodo, jog reikia vieningos ES šalių narių pozicijos. Taip pat reikia suvokti Rusiją, reikia geros analizės ir tai turėtume daryti bendrai. Pirmininkaujant Čekijai, toliau tęsis dėrybos dėl narystės su Vakarų Balkanų šalims ir Turkija. Na, e, dabartinio ekonominio problemo akivaizdoje neturėtume pamiršti Vakarų Balkanų e, šalių. Ir mes, kaip pirmininkaujantis šalis, tikrai dėsime visas pastangas, kad Kroatija būtų priimta kiek įmanoma uh, greičiau priimta. Nes uh, Kroatija taptų puikiu pavyzdžiu ir kitoms Balkanų šalims, kad verta tęsti pastangas. Tai mes taip pat turėtume gilinti ir kaiminystės politikos uh, pietinį matmenį ir pagilinti santykius su šio regiono šalimis. Tai reiškia, jog turime gilinti santykius su Izraeliu. Ir taip pat turėtume siekti taikos artimuosiuose rytuose. Ir dabartinė krizė neturėtų mūsų um, atgrasinti nuo šio tikslo siekimo. Priešingai turime padėti siekti taikaus sprendimo. Na ir galiausiai norėčiau pakalbėti apie vidinį saugumą. Na, žinome, jog dabartiniai, dabartinės grėsmės saugumas rytyje peržengia ir mūsų sienas, e, kelia grėsmę mūsų piliečiams. Ir todėl mes tęsime pastangas e, Šengino bendradarbiavimo srityje ir taip pat valstybių narių bendradarbiavimo baudžiamųjų E, bylų srityje. E, mes žinome, kad e, mūsų pirmininkamo pabaigoje vyks rinkimai Europos, rinkimai Europos parlamentą, dėl to politinė atmosfera įkais, bus bandoma užbaigti tam tikrus teisės aktus. Taip pat reikia pradėti diskusijas dėl naujos Europos komisijos formos. Taip pat reikia diskutuoti ir su Airija dėl Lisabono sutarties likimo. Na ir aš manau, kad tai reikia daryti labai jautriai, gerbent Airijos suverenumą. E, Čekijos Respublikoje jeigu įvyktų referendumas dėl Lisabonos, tai yra visi ženklų rodančių, kad greičiausiai e, Lisabonos sutartis neturėtų būti pat, ne, būtų patvirtinta. Kaip ten bebūtų, turime gerbti airių nuomonę. Um, Čekija Europos viduryje ir tikriausiai nei viena šalis neskyrė tiek laiko ir dėmesio mintims apie savo tapatybę. Tai yra susijęs su mūsų uh, istorija ir kaip pirmininkaujanti šalis mes ES galime suteikti 200 metų patirties ieškant savo tapatybės Europos šalių šeimoje. Na ir e, mūsų tapatybės klausimą puikiai apibendrino prieš 70 metų čekų filosofas Františekas Vaclavas Krėžį. Jis pasakė, kad Čekijos žemės yra Europos širdyje ne vien tik tais dėl geografinių priežasčių, bet ir dėl kultūrinių ir dvasinių saitų. Mes esame žemino viduje, mes esame apsupti Europos šalių, jei netiesiogiai, tai bent širdyje ir pas mus susipina įvairios dvasinės ir kultūrinės srovės. Aš manau, kad šie žodžiai galėtų įkvėpti mus 2009 metų pradžioje, kai Čekijos Respublika perima pirmininkavimo ir tarpininko vaidmenį Europos Sąjungoje. Pone tarybos pirmininkė, Mes dėkojame Jums už labai konstruktyvų ir labai įdomų ir turiningą pranešimą ir linkime viso kirio pasiekmės. O dabar komisijos pirmininkas, prašau. Pone Europos parlamento pirmininkė, pone tarybos pirmininkė, ponios ir ponai parlamento nariai. 2009 e, metų pirmosios dienos rodė, jog ES artimiausių metų ir toliau turės prisimti įvairiausius iššūkius ir e, e, daryti daugybę, imtis daugybės veiksmų, kad padėtų savo piliečiams, taip pat verslininkams. Europa turi e, rodyti solidarumą e, ypatingų situacijų metu, pavyzdžiui, dabar iškilus e, dujų tiekimo sunkumams. Ir mes taip pat turime parodyti, kad Europa gali imtis veiksmų užsienio politikos srityje, sprendžiant konfliktus ir siekiant taikos pasaulyje, kaip šiuo metu gazos ruožė. Ir viso to mes sieksime draugės pirmininkaujančią Čekiją. Norėčiau pasveikinti mm, tarybos pirmininką poną Topolaneką ir parinkėti jam ir jo vyriausybė visokiojo pasiekmės. Aš esu įsitikinęs, kad jam pavyks išspręsti visus klausimus ir e, mm, be jokios abejonės Čekija savo darbo parodys, kad ji puikiai susidoroja su savo užduotimis. Ir mes parodysime piliečiams, kodėl ES yra tokia reikalinga šiais laikais. Mes stengsimės, kad mūsų piliečiai turėtų galimybę tiesiogiai išreikšti savo poziciją, savo nuomonę, ypač kuomet bus rinkimai Europos parlamentą. Kodėl mums reikia daugiau demokratijos, daugiau veiksmingumo, visą tai e, parodo e, Lisabono sutartis, ji gali duoti visokiojopas naudos mūsų piliečiams, mes turime jiems parodyti, kodėl mums reikia tos sutarties. E, 2009 metais mes parodėme, kad ES buvo pajėgi e, prisimti įvairiausius sunkius sprendimus, pavyzdžiui, klimato kaitos paketas parodė, jog Europa turi vizijų, yra ryštinga ir mes E, šių metų gruodžio mėnesį e, pasirašysime atitinką labai ambicingą susitarimą pasauliniu mastu. Taip pat ES parodė, jog e, ji sugeba greitai reaguoti į finansų sektoriaus krizę ir parengti planą, kuris turėtų atgaivinti Europos ekonomiką. 2009 metais mes galime įrodyti, jog e, esame tikrai solidus partneriai tarptautinėje arenoje, sprendžiant konfliktus, pavyzdžiui, konfliktą tarp Rusijos ir Gruzijos arba štai dabar vykstantį konfliktą gazos ruožę. ES e, pasistengia, kad vėl būtų atverti humanitarnės pagalbos koridoriai šiame regione. Mes taip pat parodėme ir nubrėžėme kelią G20 e, susitikimui sprendžiant krizės, e, ypač kalbant apie ekonominę e, krizę. E, mes taip pat esame e, nusistatę e, tūkstančmečio plėtros tikslus, kurių neturėtume kvestionuoti dabar iškilus kriziai. Taigi Europos Sąjunga dės visas pastangas, kad ji pasiektų tikslų, kurių yra užsibrėžusi. Komisija ir toliau darys viską, kad nebūtų prarastas tas tempas, kuris e, buvo pasiektas e, didžiojo 20-ko posėdžio sustikimo metu Vašingtone. Mes e, turime atsižvelgti į globalios sistemos veikimo principus ir G20 susitikimo, vadovų susitikimo metu turėsime parodyti, kad ES kalba vienu balsu ir gali prisijimti vadovės, pirmininkės vaidmenį pasaulinėje arenoje, sprendžiant finansinės krizės klausimus. Taip pat mes e, sieksime didesnės pažangos e, bendradarbiajimo vidaus reikalų srityje, e, kalbant apie klimato kaitos klausimus, mes taip pat esame parengę atitinkamų pasiūlymų. Mes Be abejo, didelį dėmesį skirsime ir ekonomikos bei socialiniai plėtrai, e, pateiksime atitinkamus pasiūlymus, kuriuos turėsite įvertinti ir jūs, Europos parlamentas, ir tikimės, kad padedant ir pirmininkaujančiai Čekijai mums pavyks tuos e, teisės aktus e, patvirtinti dar iki pasibaigiant jūsų kadencijai. Taigi socialinių klausimų paketas, energetikos vidaus rinkos e, užbaigimo paketas, telekomo paketas ir e, transporto e, infrastruktūros e, paketas yra tie svarbiausi klausimai. Ponios ir ponai, ekonominiai klausimai šiuo metu patys svarbiausi. Būtent ekonomikoje ir energetikoje ES drąsų žingsniai gali daug ką padaryti Tai klausimas, kuriam reikia labai greitų ir labai didelių Europos pastangų ir dėmesio. Būtent dujos yra dar labai svarbus klausimas. Ir būtent dėl to, kad E, mes esame Europa, mes turėjome įsikišti į e, nesusitarimus tarp Rusijos ir Ukrainos. Ir iš tikrųjų tokia situacija yra visiškai nesuvokiama ir neleistina. Kai kuriuose valstybėse narėse vartotojai iki šiol, tai yra daugiau kaip savaitę, negauna gamtinių dujų, negauna šilumos ir taip toliau. Tai yra neįtikėtina situacija aukštai, aukštam lygiai, e, aukščiausiame lygyje pasirašytas susitarimas ir mes turime užtikrinti, kad dabar abi pusės laikytųsi susitarimo ir kad būtų tiekiamos dujos. Rusija ir Ukraina rodo, kad nesugeba laikytis įsipareigojimų kai kurioms valstybėms narėms. Reikalas yra tas, kad Gazpromas ir Naftengas nesugeba įvykdyti savo įsipareigojimų Europos vartotojams. Ir iš tikrųjų, aš ir Maskvai, ir Kyivai labai aiškiai tai pasakiau, kad jeigu jie nesilaikys savo įsipareigojimų, tai Europos komisija paprašys, tiesiog pasiūlys bendrovėms kreiptis į teismus ir tada per teismus bus ieškoma sprendimų, o taip pat bus ieškoma alternatyvių tiekimo šaltinių. Taigi tokiu būdu mes labai greitai pamatysime, ar yra techninės problemos, ar iš tikrųjų yra politinė valia nesilaikyti susitarimų. Jeigu susitarimo nebus laikomasis, tai reiškia, kad Rusija ir Ukraina nebegali jau būti vadinamos ir laikomos patikimomis ES partnerėmis dėl energijos tiekimo. Kaip bebūtų, komisija pateiks papildomų pasiūlymų, kaip padidinti energetinį saugumą Europoje. Šitą darbą jau pradėjome praeitų metų lapkričio, lapkričio mėnesį ir dabar žinote, kad bus atitinkamai skiriama lėšų, kad būtų suplanuotos jungtis ir kad tos jungtis, jūs žinote, kad Europos vadovo taryboje buvo numatytos lėšos, kad tos jungtis pagaliau atsirastų Europos Sąjungoje. Mes turime užtikrinti, kad nepasikartotų tokio pobūdžio situacija. Leiskite, aš plačiau pažiūrėsiu, pažiūrėsiu į ekonomiką. Matosi labai daug požymių, kad ekonominis klimatas po truputį blogėja, todėl kad ir rodikliai, ir yra blogesnė. Na, žinoma, reikia, kad pablogėtų, tik paskui galės pagerėti. Mes turime labai rimtai žiūrėti į situaciją, bet jokių būdų nereikia fatališkai galvoti. Mes turime renkti reikalingas stra strategijas, kaip susidoroti su krize ir mes turime būtinai atkreipti dėmesį labiausiai pažeidžiamas mūsų visuomenės dalis, kaip jiems padėti išgyventi šią krizę. Ir aš tikiuosi, kad mes vis dėlto iš krizės išlipsime. Mes turime turime dirbti kartu, kad galėtumėme įvykdyti savo ketinimus. Komisijos pasiūlytas planas, kurį patvirtino ir taryba, aš manau, yra tinkamas žingsnis. Ir e, kiekviena valstybė narė turėtų pajusti, kad 1,5 procento BVP e, Europos Sąjungoje yra didelė suma pinigų ir yra veiksmingai leidžiama. Mes siekime vienu šūviu du du taikinius, tai yra Europos ekonomika ir paskata e, užtikrinti, kad ekonomikos lėtėjimas ar menkėjimas būtų sustabdytas. Taigi krizė palėtė ir europiečius, europiečių gerovę, ir, socialin, ir dėl to socialinės pasiekmes šios ekonomikos krizės mes turime būtinai spręsti. Mes turime tinkamai koordinuoti savo veiksmus ir turime užtikrinti, kad veiksmai vienoje valstybėje narėje turėtų teigiamų e, pasiekmių kitose valstybėse narėse ir išjėptų teigiamą e, žiburėlį, kuris galėtų nešti šviesą toliau taryba ir komisija ketina ir toliau dirbti šitoje srityje. Mes ketiname greitai parengti susitarimą, kad galima būtų greičiau panaudoti struktūrinius fondus, kad, e, fondus, kad galima būtų geriau juos panaudoti. 5 milijardai eurų įsipareigojimų strateginiams projektus. Ypatingas dėmesys čia tenka energetikai ir energijos jungtims. Ir tas tikslas yra absoliučiai aiškus. Mes turime būtinai užpildyti spragas, kurios yra atsiradusios energetikos struktūroje. Mes turime sparčiai įgyvendinti planus, kad 200 milijardų eurų greitai būtų ir sėkmingai įlieti į mūsų ūkį. Mes taip pat turime peržiūrėti peržiūrėti situaciją ir turime stebėti, kaip plėtojasi situacija. Mes turime nepamiršti ilgalaikių tikslų. Mes turime būtinai pasiremti jau turimą sėkime ta sėkme, kuria grindžiama ES sėkmė. Ir Čekija, kaip ir virinkaujanti šalis, pasakiusi, kad Europa yra Europa be sienų, yra labai puikiai mintis, bet ponas Topolanė kas taip pat pasakė, kad Europa be sienų, Europa be kliūčių turi turėti ir taisyklės. O tai reiškia, kad visos valstybės šalis, visi e, ūkio veikėjai turi laikytis tų pačių taisyklių. Tai taip pat tos taisyklės, kurias turi suprasti ir laikytis mūsų piliečiai, o tai reiškia, kad būtent tomis taisyklėmis turi būti ilgalaikė prasme grindžiamas mūsų gyvenimas ir tik tai taip atgims Europa. Europa turi sulėti e, tai, e, laisvę, solidarumą ir laisvę, tai gerą gyvenimą visiems europiečiams. Dėkuoju komisijos pirmininkui ir dabar pasisakys frakcijų vadovas, APP e frakcijos vardu, Jozefas Daulis, penkias minutės. Pone pirmininkė, pone tarybos pirmininkė, pone komisijos pirmininkė, gerbimi kolegos. Čekija dar tik pradėjo savo pirmininkavimą, tačiau jau tenka jai susidurti su rimtomis problemomis, rimtomis krizėmis. Pirmiausia, toliau tęsiasi ekonominė ir socialinė krizė. Antra yra dujų konfliktas tarp Rusijos ir Ukrainos, kuris šis konfliktas palėtė ir kai kurias ES šalis, na ir galiausiai vėl įsilepsnojo artimųjų rytų konfliktas. Taigi mes turime elgtis iš vien ir turime koordinuoti savo veiksmus. Tikrai labai malonu pastebėti, kad Čekija, kaip pirmininkauti šalis, e, bendradarbiaudama su komisija, tikrai labai ryštingai elgėsi konflikto tarp Rusijos ir Ukrainos metu, nors galutinis sprendimas dar nepatvirtintas. Mes neturėtume takti tokių konfliktų įkaitais, mes priešingai turėtume veiksmingai ir ištingai jiems pasipriešinti. Tarptų trijų, su, trijų jūsų minėtų prioritetų buvo paminėta energetika. Na ir tai, aišku, vienas iš didžiausių iššūkių Europai artimiausių metų. Tai reiškia, jog turime įvai, turėti įvairesnius energijos tiekimo šaltinius. Ir mūsų EPP ED frakcija yra lygiai taip pat susirūpinusi kaip Europos piliečiai dėl šios krizės ir dėl iš jos išplaukiančios grėsmės. Tikrai neturėtume leisti, kad tokio konflikto metu ES piliečiai taptų įkaitais. Tai vėlgi rodo, jog tikrai būtina elgtis iš vien formuojant ES energetikos politiką. Taip pat turėtume rimtai pamastyti, kaip galėtume sumažinti savo priklausomybę energijos rytyje ir todėl reikiamas atitinkamas mišrus energijos tiekimas. Kolegos, Padėtis artimuosiuose rytuose rodo, kad tarptautiniu lygiu turime elgtis iš vien. Taip, ES yra viena iš didžiausių donorių pasaulyje, tuo galime didžiuotis, tačiau to nepakanka. Nes konfliktų neįmanoma išspręsti vien e, humanitarinėmis priemonėmis. Mums reikalingas politinis ryštas tam, kad galėtume pasitelkdami politinės ir karinės priemonės atitinkamai ryštingai elgtis pasauliniu lygiu. Na, ES dar neturėjo galimybės e, pasauliniu lygiu išdėstyti savo vieningos e, pozicijos. Na, JAF administracija mus nuolat kaltina dėl to, kad mes nesame pakankamai vieningi. Todėl mes turėtume pagalvoti parlamente, ar mes esame pasirengę atsisakyti tokio daugiašališko konfliktų sprendimo, ar mes esame pasirengę uh, savo politinius žodžius patvirtinti politiniais veiksmais. Jūs minėjote, kad užsienio reikalų politika bus vienas iš jūsų prioritetų ir tikrai turėtume pasirūpinti, kad e, santykiuose su Rusija, su JAV, su artimųjų rytų šalimis, su Balkanų šalimis, su besivystančiomis šalimis, su Afrikos šalimis, kad visose šitose srityse Europos Sąjunga pasinaudotų savo svoriu nes būtent to iš mūsų tikisi piliečiai. Nelaukime. Be kita ko, jums kaip pirmininkaujančiai šaliai teks spręsti problemas susijusias ir su ekonominė bei socialinė krize, su ekonominio ciklo sutrikimais. Taigi mes raginame pirmininkaujančią šalį bendradarbiauti su komisija tam, kad būtų nustatytos taisyklės kurių reikia ekonomikai. Europa remiasi socialiniu modeliu, tačiau ir finansų srityje ES turėtų siekti kad pasaulinį lygių būtų nustatytos atitinkamos finansinės taisyklės, kaip, kad jos egzistuoja ir mūsų valstybės narėse. Mes turime čia veikti ryštingai. Taigi, ponė Topalanekai, mes tikrai pasikliauname jūsų sėkmingų pirmininkavimu. Ačiū socialisto frakcijos vardu. Martinas Šulcas, penkios minutės. Ačiū, ponė pirmininkė. Pone Topalanekai, ponė ministrė pirmininkė, jūs šioje Europos parlamento kadencijoje, vadovaujate Europos Sąjungai, pasku, paskutinį, tai yra, tai yra paskutinis pirmininkavimas šioje kadencijoje. Ir mes turbūt vargu ar kas prisimena, ką sakė kažkada Europos parlamente ponas Balkinende vienu labai svarbiu momentu mūsų kadencijos e, laikotarpyje. Ir tai, ko mes pasieksime per artimiausius penkerius šešerius mėnesius, e, turės didžiulės reikšmės rinkimuose Europos parlamentą, kai mūsų piliečiai pamatys, kad Europos Sąjunga ir pirmininkaujant valstybė, parlamentas, komisija sugebės įveikti visus iššūkius bendradarbiaudami, tuomet esu įsitikinęs, kad e, bus sukurtas tikrai konstruktyvi ir labai ryštinga atmosfera, e, kurioje mes galėsime žengti į tuos rinkimus. Ir dėl to mūsų sėkmė labai priklauso nuo pirmininkančios valstybės darbo sėkmės. Jūsų pirmininkavimo pradžioje aš vis dėlto buvau kamuojamas šiek tiek e, tam tikrų abejonių ponas Švarcenbergas kalbėjo e, apie e, tam tikrus lab, e, nacionalistinius, gana subjektyvius dalykus. Visą tai buvo, jo klaidos buvo ištaisytos, puiku. Ir buvo, taip pat buvo kalbama apie tai, kad gazos ruožė buvo neketinama imtis tarpininko vaidmens, tačiau ir ši klaida buvo ištaisyta. Ir dabar konstatuoju, kad jūs elgėtės tikrai ryštingai, tai yra gerai. Ir noriu pabrėžti, kad ponas Baroso yra teisus, jog jūsų veiksmų rezultatai, jeigu jie bus teigiami, mes jūs remsime visokiojopai. Kalbu apie mano frakciją. Šiandieną jūsų pasakyta kalba, manyčiau, e, būtų gal, galėtų būti įvertinta kaip tikrai e, e, ryštingi žodžiai, kuriuos mes norime atsižvelgti ir norime juos paremti. Jūs pacitavote ir mano e, draugą Josefą Dolį, kuris e, yra protingas žmogus, e, kuris pareiškė, kad finansų krizėje, krizė tai nėra kapitalizmo pralaimėjimas. Ne, tai nėra vien tik tai kapitalizmo pralaimėjimas. Tai yra pralaimėjimas įvairių kapitalistų, kurie daugybę metų mums kalbėjo, jog rinka susireguliuos pati, nereikia jokių reguliavimo procedūrų, jokių taisyklių. O kai jūs e, šiandieną iš ryto pareiškėte, kad mums reikia Europos, kurioje egzistuoja taisyklės, tuomet aš taip pat galiu pabrėžti, kad mums reikia daugiau taisyklių reglamentuojančių finansų rinką. Ir norėčiau jūs, ponė Topolanė, kai iš tiesų pakviesti į šį Europos klubą. Jūs šio bei to išmokote. Pone ministrė pirmininkė, manau, kad dabar mes esame ir labai svarbioje tarptautinės politikos e, e, srities, su, su tarptautinė politika susijusioje fazėje. Buvo kalbama apie energetikos tiekimo saugumą, Mes norime prisimti lyderės vaidmenį, e, sprendžiant konfliktą gazos ruožę. Ir tai reiškia, jog Europa negali būti susiskaldžiusi. Mums reikia stiprios 27 narių sąjungos, e, tvirtos ekonominės sąjungos. Mes esame stiprus tada, kada nesame susiskaldę. Kiti e, dažnai mums kalbėdavo, kad e, Europa yra nuolat susiskaldžiusi. Švarcenbergas sako, kad ES nori apsiginti, o Izraelis, e, o Izraelis nori ginti savo interesus ir Europa šioje, šiame kontekste yra visiška bejėgė. Jeigu mes stovėsime vienoje barikadų pusėje, o kitas pasaulis, visas pasaulis kitoje, tuomet mes nebūsime stiprus, mes neišspręsime problemų. Mums reikia uh, šiems klausimams spręsti stiprios teisinės e, bazės, stipraus teisinio pagrindo, tai yra Lisabonos sutartis. Ir jeigu jūs susitvarkysite savo viduje, jeigu jūsų vyriausybė ratifikuos šią sutartį, tai bus labai stiprus signalas stipriai Europai. Pragos e, pilyje e, buvo įsitaisęs Vaclavas Klausas, mes jį išgirsime netrukus, jisai dar šio pusmečio metu atkeliaus pas mus ir kalbės parlamente. Karlas Didysis ketvirtasis e, pastatė Prahos e, pilį. Ir jūs kalbėjote apie tai, kad Čia Karlas IV ketino suvienyti įvairias tautas. Karolis IV buvo kartu ir Luksemburgo hercogas, o tai reiškia, kad Europa iš tiesų įvairiausiais netikėčiausiais elementais yra glaudžiai susijusi. Dėkoju. Ačiū. Dabar Grehamas Watsonas. Sveikinu Jūs e, savo frakcijos vardu, sveikinam Jūs ir linkime Jums sėkmės. Didis čekas yra kartą sakęs, kad e, e, aš, kad aš turiu siekti rezultatų. Uh, Milan Barosas sakė, kad tik rezultatų ir tik e, tikiuosi, kad jūs taip pat galėsite pasiekti gerų rezultatų. Iš tikrųjų, jūs kalbėjote apie tai, kad kliūtis bei barjerai turi sugriūti Europą, negali būti tik tai pagal Kenzio, Kenz teoriją leidžianti sąjungą. Mes turime užtikrinti, kad per nacionalinę sieną sėkmingai ir laisvai tekėtų ir prekės, ir gerybės. Ir nebejotinai jūs turite receptą, kurį šiandieną paminėjote, bet jūsų receptas bus paragautas ir išbandytas. Ir aš manau, kad jūs turėsite galimybę įsitikinti, ką reiškia rinkos Taip, strateginis energetikos peržiūros darbas yra labai svarbus, bet tai negali būti visiškas mūsų tikslas. Tai yra tik pradžių pradžia ir tada Europa galės pereiti nuo iškasamo kietojo kūro prie atsinaujinančių energetikos šaltinių. Ir man atrodo, kad yra ši, šio, šis tas, ko galima pasimokyti. Na, Rusija neteikia, e, taip sako Ukraina. Ukraina nepraleidžia, taip sako Rusija. Tai iš esmės vidurio Europos šalis šala ir nėra tos tikrosios tiesos. Ir dabar vidurio Europos šalis ketina atnaujinti atominių elektrinių veikimą, kurį mes manome esant nesaugų. Tai ką daryti? Ar žmonėms šalti? Ne, jokių būdų. Užtenka kalbėti apie energetikos vidaus rinką užtenka, užtenka tik kalbėti. Jūs dabar, kaip ir mininkaujantį šalis, turite sutelkti visas pajėgas ir turite užtikrinti, kad ES vaidintų vadovaujantį vaidmenį ir, ir spręstų tas problemas, o taip pat ir užtikrintų žmogaus teisės. Kodėlgi buvo atidė, atidė, atidėjinėjamas Lisabono sutarties ratifikavimas? Jūs jį atidėjote ir vėl, kodėlgi jūs ant Europos žemės esate pasirengę įtaisyti e, raketi, raketinės e, priemonės, e, kurias jums siūlo NATO. Tai yra blogai ir mes negalime po tuo pasirašyti. Ir Mes turime ieškoti bendros pozicijos, bet tai jokių būdų nelengva. Galima kaltyti vieną kitą. Pavyzdžiui, gazos regione gal, viena pusė kaltina kitą, bet kaip ten bebūtų, labai daug sprogmenų yra naudojama ir žuva bei sužeidžiama labai daug civilių žmonių. Galbūt čeki, čekiškas čekiškas posakis yra labai teisingas, kad e, būtent bijok draugų, nebijok priešų. Ir aš manau, kad jūsų pirmininkavimo uh, laikotarpiu galima bus pasinaudoti tą galimybę, kad jūs gerai pažįstate buvusią Sovietų sąjungą, žinote to žmonės, bet ieškokime ir draugų. Jei mes esame visi lygus bei vienodi, ieškokime savo gerų draugų. Laikykime to principo, kad jeigu jūs su mumis, mes su jumis. O dabar ponas Kraulį dvi minutės turi. Dėkoju, ponas pirmininkė. Pirmininkė. Geresni politiniai santykiai yra reikalingi ES ir tarp ES ir jungtinių valstybių. Ir aš tikiuosi, kad čekai sugebės šį užduotį išspręsti per savo šešių mėnesių pirmininkavimo laikotarpį. Mes visi žinome, ko mes turėtumėme siekti. Mes, turim, mes norime, kad visi klausimai būtų išspręsti kuo greičiau. Mes veikinime Čekijos vyriausybę kaip pirmininkaujančią Europos Sąjungą. Jūs perimate pirmininkavimą nepaprastai svarbių laikų. Ir mano frakcijos vardu iš karto sakau, kad mes užtikriname jums savo paramą ir tikimės, kad mes kaip ES suskambėsime dar tvirčiau ir garsiau. Labai daug kolegų kalbėjo apie tai, kad dabar yra ne viena krizė. Aš turiu jau pasveikinti jūs kaip pirmininkaujančią šalį ir pona Baroso už tai, kad jau buvo imtasi labai griežtų žingsnių atsiradus dujų krizai tarp Rusijos ir Ukrainos. Mes nedelsant ėmėmės ir socialinio ligmens, ekonominio ligmens ir politinio ligmens. Mes privertėme, kad abi šalys atsisėstų prie stalo. Be mūsų jos nesugebėjo šito padaryti. Ir aš manau, kad rytų kaimynai kaiminystės idėja dabar turėtų būti plečiama. Todėl, kad ES turi kaiminių ir reikia galvoti apie tai, kaip su jomis dirbti, ne tik dėl to, kad ten yra daug nestabilų, bet dėl to, kad mes turime su jomis dirbti ir energetinėme, ir ekonominėme lygmenyje. Taip, iš tikrųjų, žinių laisvė yra tas labai svarbus momentas, kurį jūs paminėjote. Būtent žinios gali užtikrinti naujoves, inovacijas, e, naujas pasiekimus. Ir iš totalitarijos, totalitarizmo į laisvę. Jūsų šalis yra didi savo žiniomis, savo mokslu. Ir aš tikiuosi, kad jūs mus nuvesite ten link, kur mes turime eiti. Ir kai Kenedis per savo inauguracinę kalbą sakė, kad mes stovime prieš naujas sienas, bet tos naujos sienos yra nauji iššūkiai. Ir aš norėčiau priminti tuos žodžius, palinkėti jums sėkmingai susidoroti su iššūkiais. Monika Frasonė, 4 minutės žalių frakcijos vardu. Dėkuoju, ponė pirmininkė. kol mes čia diskutuojame, gazos ruožė žmonės yra bombarduojami. Tarybos komisijos parlamento e, reakcija turėtų būti štai kokia. Turėtume reikalauti, kad būtų nutrauktas šis bombardavimas. Nepriklausomai nuo to, kokie frakcijai priklausome, nepriklausomai nuo to, kas yra kaltas, kas pradėjo, tą bombardavimą reikia nutraukti. Jūs savo kalboje minėjote viduramžiškus aspektus. Na, jūs nušvietėte programą, kurią gyventyti reikės jūsų koalicijos partnerių pastangų. Na, jūsų programa e, konformistiška, liberali, jūs kalbėjote apie tai, jog reikia kurti palankę aplinką įmonėms, verslui. Na ir man susidarė įspūdis, kad nepriklausomai nuo to, kokiu priemonių ir galimybių bus socialinės, socialinės rytyje, jums tarsi socialinės rytis kaip ir netokia svarbi. O klimato kaitos politika, aplinkosaugos politika jūs tarsi laikote kliūtimis verslui. Sakyčiau, jūsų programa yra, na, tokia pernelyg griežta, jūs pernelyg mažai skiriate dėmesio lyčių lygybės klausimai, tarsi reikalavate, kad moteris liktų namuose ir prižiūrėtų vaikus, neįtų dirbti. Jūs taip pat vėlgi kalbėjote apie NATO, kad nereikia uh, slėptis už daugia šalių susirimų NATO srityje, kad reikia vienybės, bet priešingai jūs vėlgi leisite pas save dislokuoti raketų apsaugos skydą. Uh, nediskriminavimas irgi yra svarbus dalykas ir man kyla klausimas, uh, ką ketinate nuveikti, nediskrimina, nuveikti nediskriminavimo direktyvos rytyje, ar ketinate ją įgyvendinti? Nes mes gyvename pasaulyje, kur yra daug grėsmių ir mažai galimybių. Na, matome dabar Rusijos Ukrainos konfliktą, bet jūs tarsi konkrečiai nenurodėte, ką ketinate nuveikti, kaip elgtis pavyzdžiui, ką ketinate nuveikti ir Bulgarijos, ir Slovakijos e, šal, e, šalių labui, jos, e, pavyzdžiui, negali iš naujo paleisti savo elektrinių atominių jėgainių, nes jos laikomas nesaugomis. Ir tai vėlgi prieštarauna mūsų prioritetams. Taigi, mums reikalingos konkrečios priemonės, kurias leistų sutaupyti energiją. Ir tai milžiniškas rytis, kurioje yra daugybė galimybių dėkti inovacijas, naujoves, tam, kad galėtume galiausiai būti nepriklausomi nuo dujų tiekimo. Taip pat E, pavasario vadovų taryboje turėtumėte sugrįžti prie 20 procentų iki 20 metų klausimo. Aš manau, kad tai turėtų būti uh, jūsų prioritetas, nepriklausomai nuo to, kas buvo sudarėta gruodžio mėnesio vadovų taryboje. Dabar šiek tiek apie Lisabono sutartį. Ji nėra tobula, bet kurioziška, kad ji dar neratifikuota. Taigi pasinaudokite galimybę ir paaiškinkite mums, kodėl jūs dar to nepadarėte ir ką dar ketinate tai padaryti. Äh, Ačiū. Äh, GUE frakcijos vardu, äh, panas Ransdorf. Trys minutės. Ačiū, ponė pirmininkė. Tarybos pirmininkas Topalanekas kalbėjo apie mūsų sudėtingą istorinę patirtį. Manau, kad pirmininkaujančios e, Čekijos e, darbo laikotarpis bus geras, e, gera proga pasistengti įveikti rytinės ir vakarų Europos regionų skirtumus. Mes, ko gero, visi pažįstame šveiką, kareivį šveiką kuris e, e, jį taip laisvą formą pacitavus e, kažkada pasakė, kad rytai ir vakarai yra pasidaliniai ir juos reikia vėl suvienyti. Ir aš manyčiau, kad tas susiskaldimas dažnai yra susijęs su pačių žmonių nusistatytomis dogmomis ir stereotipais. Panas Topolanekas kalbėdamas apie būtinybę įveikti e, finansų krizę, e, kalbėjo, jog reikia mm, atsižvelgti ir įvairius e, mm, standartus, socialinius standartus ir aplinkosauginius standartus, kurie dažnai yra nemenka kliūtis siekiant pažangos. Aš manau, kad pirmininkaujanti Čekija turės galimybę parodyti, kad E, įgyvendinami socialinius ir aplinkosaugos standartus mes atgaivinsime e, ekonomiką ir e, stiprinsime konkurencingumą Europoje. Mes turime neužmiršti ir mokslinių inovacijų, kadangi tai yra taip pat labai svarbus elementas siekiant įveikti krizę. Mums reikia sudaryti galimybės išsiveršti mūsų ekonomikai iš dabar susidariusios padėties. Ir aš manyčiau, kad mums visiems reikia drąsos e, daryti pokyčius. Ir Štefanas Georgi yra pasakęs, kad, e, kad tam, kad ko nors pasiektume, turime rodyti drąsą ir ryštą. Aš manyčiau, kad tai mums yra Mums yra būtina parodyti tą drąsą šiandieną ir o, turime orientuotis į istorinius įvykius. Mes turime stengtis ir toliau įveikti e, Europos susiskaldimą kad tie, kurie yra, e, kad, kad Europa nebūtų kamuojama nepilnavertiškumo komplekso bendraudama, pažiūrėjau, su jungtinėmis valstijomis. Ministras pirmininkas Topolanekas E, minėjo labai e, daug ambicingų tikslų ir e, taip pat minėjo bendrus interesus ir tai yra viskas teisinga, mums reikia bendrų projektų, tačiau aš esu kiek skeptiškos nuomonės. Vienas Lenkijos veikėjas yra pasakęs, jog dalyvavimas kelionėje į Romą automatiškai žmogaus nepaverčia šventuoju. Pone pirmininkė, nei viena kita pirmininkaujanti šalis nepradėjo savo pirmininkavimo tokiu sudėtingu metu. Prancūzų spaidoje nušviestas labai niūrus vaizdas ir Ir Čekijai tikrai sudėtinga perimti pirmininkavimą po puikaus ir vaisingo Prancūzijos pirmininkavimo. Na, aišku, čekai nurodydami, kad jie dar neratifikuos e, Lisabonos starties, aišku, patys savo pakišo koją. Na, O taip pat ir jūsų prezidentas išsakė labai kritišką požiūrį į ES, bet aš nebejoju, kad jūs sėkmingai pirmininkausite, nežiūrint to, kad e, socialistai piktinasi juo Čekijoje. Ir meilė teviniai iškeitė į meilę, į, į proletariato internacionalizmą. Ir socialistai bandys nuolat kišti pagalius ratus čekiai pirmininkavimo metu. Bet mes norime būti solidarus ir tikimės, kad ir mažosios šalis įrodys, jog jos sugeba pirmininkauti ir vadovauti Europos Sąjungoje. Na ir, ir nereikia būti vien savimilišku, savimėlišku ir vaikiškai superaktyviu tam, kad pasiektum rezultatų, kaip tai rodė kitos šalis. Na ir manau, svarbiausia žinia būtų, kad maža šalis taip pat gali sėkmingai vadovauti. Didžiosios valstybės narės gyveno kitomis sąlygomis nei mes. Mes per pastaruosius 40 metų gyvenom totalitarizmo sąlygomis ir mūsų užduotis kitas. Kolega, jūs esate europietis, nes esate čekas. O dabar Jana Bobišiaukova kaip ne, frakcija nepriklausanti narė. Gerbiamasis Europos parlamento pirmininkė, aš iš tikrųjų labai džiaugiuosi, kad Čekija labai aktyviai ėmėsi spręsti dujų krizės klausimus ir užtikrino, kad dujos jau būtų pradėtos tiekti. Aš tikiuosi, kad jūs taip pat, e, kaip aktyviai dirbote su Putinu ir Timošenko, galėsite imtis ir kitų darbų. Iš tikrųjų, ES taryba turėtų uh, suprasti, kad jie turi vadovauti. Tai yra unikali galimybė įrodyti, kad ES yra valstybių narių grupė, visos valstybės narės vienodos, nepaisant savo istorinės praeities. Jūs taip pat turite galimybę ir turite įgaliojimų įrodyti, e, kad prasideda vėl atnaujintas Lisabonos e, procesas. Ir iš tikrųjų tikrųjų turi būti rastas bendras vardiklis užtikrinantis visų valstybių narių interesų patenkinimą. Ir iš tikrųjų Lisabono sutarties ratifikavimas turi būti labai rimtas klausimas, negalima jo palikti technokratam ir biurokratam. Gerbimasis pirmininkė, iš tikrųjų čekai sugebėjo išsivaduoti iš Austro-Vengrijos jungo, taip pat jūs patyrėte nacizmą, o taip pat žinote, ką reiškia Varšuvos paktas ir svetima kariuomenė jūsų teritorija. Jūs atsikratėte Sovietų sąjungos jungo ir jūs žinote, e, kas tai yra būti toj sovietiniai ekonominiai erdvėje. Taigi jūs turite labai turtingą istorinę patirtį ir jūs žinote, kad teisingumas, laisvės yra didelės vertybės valstybės. Aš iš tikrųjų suprantu, kokius didžiul, didelius įgaliojimus mes kaip valstybės narės jums e, duodame. Ir, ir ne tik turizmas, sportas, bet ir pramonė, kaip žemės ūkis, tokios pagrindinės um, sritis taip pat turi būti sprendžiamos kartu. Iš viso kokių 50 skirtingų sričių ir tokia nedidelė šalis kaip Čekija taip pat turi turėti galimybę 26 valstybių vadovams paaiškinti, kas turi būti gerai ir kas ir ne. Bet aš nežinau, jeigu jūs sakysite, kad Lisabono sutartis kažkas negero, patikėkite, jum neplos. Ne Europos technokratai technokratai, nei biurokratai, bet bus tokių ES piliečių, kurie tikrai jums pritars. Jūs turite suprasti, kad jūs 450 milijonų žmonių dabar parodysite savo vadovavimą, ne technokratam ir biurokratam, bet klausimas yra, ar iš tikrųjų svarbu e, patirti šitokį sąjungos blogį. Ne, nebūtinai ir Lisabonos e, Lisabonos sutartis gal nėra tokia reikalinga, yra Romos sutartis, Romos sutartis be Romos sutarties yra kitos sutartys, pagal kurias mes puikiausiai gyvename. Gerbiamasis pirmininkė, iš tikrųjų būtinas, neišvengiamas blogis, man atrodo, yra kaip lopšinė, tai nereikėtų užsiliuliuoti. Jūs turite stiprų balsą, jūs turite prezidentą klausą ir jūs turite žin, daryti, ką jūs manote esant reikalingi. O dabar, o dabar, po, ponia Topalanekai, žodis vėl jums. Ačiū už jūsų klausimus, už komentarus kuriuos jūs išsakėte mano pasisakymo atžvilgiu Čekijos Respublikoje yra parlamentas ir aš esu pripratęs prie daugybės įvairių nuomonių, tik e, e įdomus buvo ir jūsų komentarai. Turiu pasakyti, jog man atrodo, kad e, Aš esu tarybos pirmininkas ir aš nenorėčiau kalbėti nei apie save kaip asmenį, nei dėstyti savo partijos įsitikinimų. Aš norėčiau sureaguoti į vieną komentarą vis dėlto. Tai labai toks asmeninis dalykas. Buvo labai griežta ta kritika išsakyta prezidento klauso atžvilgiu. E, iš tikrųjų, ES piliečiai pažįsta šį žmogų. Taip, tai yra, eko, e, tai yra dešimtojo dešimtmečio ekonominės transformacijos Čekijoje simbolis. Jis užtikrino, kad mūsų ekonomika būtų sveika ir gerai veiktų. Dabar iš tikrųjų noriu priminti, kad 89 metais vyko mūsų aksominė revoliucija ir mes taip pat didžiuojamės 99 metais įstoję į NATO, 2004 metais tapome Europos Sąjungos nare. De, praeitais metais mes sugriovėme paskutinės sienas Šengenė ir dabar jūs galite laisvai keliauti nuo Estijos e, šiaurės iki pat pietų viduržėmio jūros. Čekijos Respublika pirmininkauja politiniai sąjungai, kurią sudaro 27 valstybės, daugiau kaip 50 milijonų žmonių, 500 milijonų žmonių. Mes norime, kad diskusijos būtų civilizuotos, būtų viešos. Ir jeigu taip nebus, tai mes ne, ne, neturėsime tos tikrosios nuomonės. Jeigu mes negalėsime laisvai dėstyti savo nuomonių, tai tada mes negalėsime pasiekti, ko norime. Taigi aš manau, kad turi būti laisva diskusija. Taip, e, Vaclavas Klausas sugeba puikiai e, diskutuoti, visada pasiūlo naujų minčių diskusijai ir e, aš manau, kad ateityje negali ES riboti tokių diskusijų, turi tik tai jas plėtoti. Dabar dėl Lisabonos sutarties. Aš manau, kad aš turiu atsakyti į šituos klausimus. Apskritai tai vidutinio gerumo sutartis, į kiek prastesnė už Nico sutartį, bent mano asmeninė nuomonė yra tokia. Aš dėrėjausi dėl šios sutarties Čekijos e, Respublikos vardu, mes patvirtinome tą sutartį, aš ją pasirašiau ir aš balsuosiu už ją parlamente. Kita vertus, pati idėja, kad mes turėtumėme visoms valstybėms sakyti, kad privalome ratifikuoti šį dokumentą, yra negerai. Mes neturime teisės kištis į kitas valstybės. Kiekviena valstybė turi teisę laikyti savo procedūrų ir liepimas koks nors yra absurdiškas. Mums taip pat reikia reformuoti savo institucijas, mes turime apskritai pagerinti ES veikimą, turime supaprastinti taisyklės ir aš nesu visiškai tikras, kad būtent Lisabono sutartis padės mums visą tai padaryti. Man atrodo, kiek kitos mintys turėtų būti sutartyje ir iš tikrųjų kompromisas nėra lengvas, bet apskritai Tai aš sutarties ratifikavimą kaip idėją remiu. Dabar porą žodžių apie artimuosius rytus bei ES poziciją bei veiksmus. ES labai dažnai buvo laikoma kaip didelė mokėtoja, o ne didelė žaidėja. Mhm. Tai reiškia, kad investicijomis mes dalyvaujame labai intensyviai, labai stipriai humanitarinėje pagalboje, ekonominės pagalbos teikime, tačiau e, Kokia yra ES ekonominė užduotis e, ketvertuko kontekste, nėra iki šiol labai aišku. Ir aš manau, kad dabartinė situacija, atsižvelgiant ir į naują Amerikos administraciją, e, rodo, kad mum, mes turėtume aktyviau dalyvauti pasaulinės politikos formavime. Izraelis turi teisę gyventi saugiai ir jis turi teisę e, užtikrinti savo piliečių gyvenimą, e, nejaučiant pavojų, apšaudimo pav, raketomis pavojaus. Aš manau asmeniškai, kad ir Palestinos žmonės turi teisę gyventi saugiai ir kokybiškai. Ir e, Izraelio ir Palestinos konfliktas iki šiol nebuvo teigiamai išspręstas. Ir aš tikiuosi, kad mums tai pavyks. Mes norime imtis trumpalaikių priemonių, siekiant e, pirmiausia užtikrinti ginklų paliaubas. Ir todėl norėčiau pabrėžti, kad Karlas Schwarzenbergas ir jo delegacija suvaidino svarbu vaidmenį ieškant tų problemų sprendimų draugė su arabų pasaulio valstybėmis, matai, Egiptu ir, ir kitomis. Taip pat labai svarbus momentas yra siekis E, užkirsti, e, galutinai užkirsti kelią e, ginklų tiekimui į gazos ruožą. Aš manyčiau, kad tai turėtų būti bendras mūsų tikslas. Turime galutinai pasiekti, kad būtų baigti, baigtas šis ginkluotas konfliktas. O kas dėl klimato kaitos, energetinio tiekimo, er, energijos tiekimo saugumo, ES vaidina labai svarbu vaidmenį šiuose srityse. Mums visiems Turi būti aišku, kad klimato kaitos kontekste mes nieko nepasieksime nesusivienyje. Europa, Junktinės valstijos, Kinija, Brazilija, Rusija jos turi suvienyti savo jėgas, nes ES viena nieko nepasieks. Jos pastangos bus bevertės, jeigu prie dėrybų stalo nesusies visos suinteresuotos šalis. Ir mes turime būti suinteresuoti, sutelkti visų e, didžiausių regionų lyder, lyderės ir tik taip mes sugebėsime pasiekti e, to svarbaus klimato kaitos e, srities tikslo. Ir e, tokį klimato kaitos paketą mes jau esame parengę, jis turi būti patvirtintas Europos parlamento energijos išteklių įvairinimo klausimas dažnai yra pernelyg politizuojamas, ideologizuojamas. ES turi laikytis pragmatiško požiūrio. Mes turime užsibriežti e, ilgalaikius ir trumpalaikius ir vidutinės perspektyvos tikslus. Nelabai įsivaizduoju, kad valstybė e, priklausoma 90 procentų nuo uh, anglies uh, E, kaip e, energijos išteklio tiekimo e, būtų pajėgi kaip nors iš esmės pakeisti padėtį viena. Mes žinoma turime investuoti į technologijų kūrimą ir plėtrą, ypač kalbant apie kurą, tai yra anglės deginimą gaminant energiją. Ir be abejo turime siekti tų emisijų mažinimo tikslų, kuriuos esame užsibrėžę. Mes turime dėti visas pastangas, kad e, mūsų aplinka e, būtų kiek manoma labiau apsaugota. Turime pereiti nuo iškastinio kūro kiek įmanoma labiau prie alternatyvių energijos šaltinių, taip pat užtikrinti nuolatinį energijos tiekimą. Rusijos ir Ukrainos kūro tiekimo krizė ir susijusi ne tik tai su e, pasitikėjimo mažėjimu, bet ir su tam tikrais strateginiais geopolitiniais dalykais. Tai yra daugialypė problema ir aš asmeniškai nenorėčiau E, būti priverstas pasakyti, kas e, šiuo momentu yra atsakingas už susidariusią padėtį. Aš manau, kad e, atsakomybę turi prisimti abi konfliktuojančios šalis. Viena netiekia gamtinių dujų, o kita neužtikrina tų dujų tranzito į Europą. Mes turime dėti visas pastangas, kad išspręstume šią problemą kiek įmanoma greičiau ir kad E, energetikos šaltiniai būtų e, e, kiek įmanoma labiau diversifikuoti, kad būtų užtikrinami alternatyvūs energijos tiekimo keliai. Kaip galėtume pagerinti energijos tiekimo tiekimą, jo kokybę būtent tokiais sudėtingais atvejais, ekstremaliais atvejais. Aš nenoriu būti pernelyg didelis pesimistas, tačiau manau, kad ir šios krizės išsprendimas nereikš ilgalaikio E, šios ryties e, problemų sprendimo. Turiu dar keletą pastabų dėl to, ką pasakė e, frakcijų vadovai. Aš manau, kad mūsų darbo tvarkė nėra pernelyg liberali. Mes remiamės ES likščiol nuveiktais darbais ir numatytais E, numatytais darbais ir tikslais, kuriuos užsibrėžė prieš tai pirmininkavusios valstybės ir aš manyčiau, kad mes esame pasirinkę gerus terminus. Niekuomet nemaniau, kad kad būsime priversti be penkių minučių sausio pirmą e, kalbėtis tokiomis svarbiomis temomis ir spręsti tokias svarbias problemas, kaip, pavyzdžiui, e, dujų tiekimo užtikrinimas. Buvo pateikta pastaba dėl socialinių klausimų, Barcelonos proceso, nediskriminavimo principo. Mes stengiamės apibriežti pagrindinius e, tikslus ir juos e, apibendrinti bei e, sugrupuoti į tam tikras simbolinės grupės. Mes suprantame, kad nediskriminavimo principas yra labai svarbus elementas mūsų politikoje. Mes turime patirties šiuo klausimu ir nacionaliniu lygmeniu E, pavyzdžiui, sprendžiant e, našlaičių e, buvimo užsienyje klausimus. Ir aš manyčiau, kad mes turime tėvams leisti spręsti, kaip jie turi rūpintis savo vaikais. Tačiau, žinoma, tuo pat metu užtikrintami pakankamai, pakankamą jų ekonominę gerovę. Čekijos Respublika yra sukaupusi nemenkos patirties totalitarizmo laikais e, e, mes patyrėme, kad ši tema dažnai buvo labai idealizuojama, ideologizuojama. Mes taip pat žinome, kad esame nei pernelyg maža, nei, pernelyg, nei labai didelė ES valstybė narė. Taigi neturime kažkokių labai didelių nepilnavertiškumo kompleksų. Ir visoms pirmininkaujančios valstybėms, kurios e, pirmininkavo anksčiau, E, taip pat kilo įvairių e, abejonių, pavyzdžiui, prieš įvedant eurą, kuomet buvo išreikšti įvairiausi euroskeptiški e, balsai, buvo reiškiama kritika. Taigi tuo metu pirmininkavusi valstybė taip pat turėjo didelių abejonių ir turėjo atsižvelgti tos, į tą įvairią kritiką, tačiau mes kaip ir anuomet, taip ir dabar neturime jokių nepilnavertiškumo kompleksų. Dėkoju. Dėkoju, ponė pirmininkė. Ponas Barosa neketina pasisakyti antrą kartą, todėl dabar suteiksiu žodį pagal sąrašą. Pone Zakratil, dvi minutės ir tikrai labai prašau kolegų laikytis nustatyto kalbėjimo laiko tam, kad galėtume laikytis nustatyto tvarkaraščio. Pone pirmininkė. Aš pratęsiu tą čekišką perspektyvą, kuri čia buvo pristatyta. Kaip, ponė ministrė pirmininkė, minėjote savo kalboje, greit įvyks rinkimai Europos parlamentą. Todėl galbūt pasisakymų metu jau atsispindės, nuskambės viena ir kita prieš rinkiminės kampanijos gaidelė. Manau, kad jūsų pirmininkavimo pirmasis dienos buvo tikras išbandymas Čekijos vyriausybei ir ji įrodė, jog jis sugeba puikiai su iššūkiai susidoroti. Tie 3E - tai yra ekonomika, energetika ir užsienio santykiai, tai yra Čekijos kaip pirmininkaujančios šalies prioritetai, buvo atrinkti labai tinkamai. Nes šių metų pradžioje tai, ką matome gazos ruožė, ta krizė tarp Rusijos ir Ukrainos tarsi patenka į šių, bent jau dviejų šių E prioritetų sritį. Ir tikrai energijos Saugumas yra labai svarbus ES ir ateityje tikriausiai jis bus svarbesnis negu kiti klausimai, drįšiau sakyti, svarbesnis net negu Lisabono sutartis, nes Lisabono sutartis juk neužtikrins mums energijos ar šilumos tiekimo. Ir darbai tęsiasi daugelį metų ir dabar mums Čekijai tenka iššūkis ir garbė nešti savo įnašą, susidorojant su šiais iššūkiais. Šie E, 3E yra susiję tarpusavyje, nes tarkim, E, energija atsiliepia ekonomika, ekonomika atsiliepia užsienio santykiams. Juk mes palaikome santykius su kaiminės rytuose, be kitako ir su Turkija, ir be jų pagalbos nesugebėsime, pavyzdžiui, užtikrinti saugaus energijos tiekimo iš įvairių šaltinių. Todėl nebejoju, kad e, Čekija pirmininkavimo metu įneš savo įnašą, kuris bus naudingas ir vaistingas visai Europos Sąjungai. Ponas Ručiakas, trys minutės, prašau. Pone tarybos pirmininkė, pone komisijos pirmininkė, gerbiamas ponės ir ponai. Nežinau, ar yra parlamente bent vienas narys, kuris nelinkėtų Čekijai sėkmingo pirmininkavimo europiečiai šiaurėje, pietuose, rytuose, vakaruose, senosiuose, naujosiuose valstybėse narėse, visi jie jums linki sėkmės. Jūsų pirmininkavimo metu ir mes Europos parlamente, nepriklausomai nuo mūsų priklausomybės politiniai frakcijai, ar mes būtume konservatoriai, socialistai, ar liberalai, ar kiti, mes visi jums linkime sėkmės. Tačiau dėja, turiu pasakyti, kad yra tam tikrų būkštavimų, baimių dėl to, ar jums pavyks sėkmingai susidoroti su pirmininkaujančios šalies vaidmeniu. Ir šios, šie būkštavimai yra pagristi. Pirmiausia, dėl to, kad valdančioje koalicijoje nėra stabilumo pas jūs. Mano kolegos nesupranta, kodėl savo pirmininkamo pradžioje jūs nusprendėte performuoti vyriausybę. Na, ir jūs turite naują transporto ministrą ir kitų. Ir tikrai nelabai aišku, ar jiems pavyks susidoroti sėkmingai su europiniais klausimais, nes jie tiesiog bus nauji šiuose pareigose. Bet to norėčiau paklausti, kodėl e, Čekijos pirmininkavimo metu krikščionis demokratai nusprendė surenkti savo rinkiminį kongresą. Taip pat e, nelabai aišku, koks jūsų santykis su Čekijos prezidentu. Norėčiau išgirsti aišku atsakymą į klausimą, ar Čekijos, ar jūs pritarėte jūsų prezidentui čia, e, Vaslavui Klausui, kuris nepalaiko Lisabonos sutarties, kuris neigia pasaulinį atšilimą kaip faktą ir kuris teikia, kad finansinė krize kilo pernelyg didel, dėl pernelyg didelio reglamentavimo. Jūs davėte pažadą kancleriai Merkel ir e, ponui Sarkozy, kad Čekija ratifikuos Lisabono sutartį iki praeitų metų pabaigos. Tai kaip su tuo pažadu norėčiau labai aiškiai iš jūsų išgirsti, kada Čekų parlamentas ratifikuos Lisabono sutartį. Ir taip pat norėčiau sužinoti, kaip Lisabonos sutartis siejasi su dvišalio sustarimo su JAV dėl gynybinio skido ratifikavimu. Ir koks santykis tarp dviejų Čekijos parlamentarumų. Nekartą girdėjome, kad Lisabonos sutartis yra būtina ir kad ji yra vienas iš Čekijos pirmininkavimo prioritetų. Na taip, visą tai gerai, bet mums Lisabono sutartis reikalinga tam, kad pasiektume pažangos energetikos srityje, kad būtų tampriau bendradarbiaujama ir kitose srityse, ji mums reikalinga. O savo ruoštų noriu palinkėti jums sėkmingo pirmininkavimo, kas atitiktų tiek jūsų, tiek ir visos ES interesus. To. Kolegos, nepamirškite, reikia laikytis laiko reglamento, o ne kochmerin. Panas Sarkozy vadovavo ES pusę metų ir dabar štai jūs žengėte prie ES vairo, turite e, tam tikrą savotišką humoro jausmą, prie, jo, prie kurio reikia priprasti. Aš manau, kad jums iš tiesų iškils nemažų iššūkių. Uh, Jūs pats minėjote karą tarp Izraelio ir Hamas ir minėjote ekonominę krizę, taip pat Lisabono sutarties ratifikavimą. Norėčiau atkreipti vieną dėmesį, vieną, e, dėmesį į vieną elementą, kurį jūs taip pat minėjote. Tai yra energetinės saugumas. Iš tiesų, energija yra pagrindinis modernios e, visuomenės e, E, vienas iš pagrindinių vartojimo produktų ir mums reikia užtikrinti e, pakankamai didelę energijos išteklių įvairovę, kad nebūtume pernelyg priklausomi nuo vieno energijos e, išteklio. Ir todėl mums reikia su Europos partneriais iš naujo pradėti diskutuoti apie atominę energiją ir sudary, taip pat paraginti E, Vokietijos e, vadovybę, Vokietijos valdžią imti diskutuoti apie tai, kad galbūt reikėtų, vertėtų vėl sugrįžti prie atominės energijos. Aš dėkoju Jums iš anksto už būsimą bendradarbiavimą ir linkiu visokiojo pasiekmės. Ačiū, poniai Kochmerin, dėkoju, kad laikėtės Jums skirto laiko. Dabar ponas Šimanski, vieną minutę. Right. Panie przewodniczący, jest tylko jedno kryterium oceny. Gerbiamoji pirmininkė, yra tik tai vienas kriterijus, pagal kurį galima būtų vertinti Čekijos pirmininkavimą. E, per pastarąsią savaitės įvyko daug svarbių dalykų, ypatingai energetikos rytyje. Ir e, jūs pradėjote sėkmingai spręsti Rusijos ir Ukrainos konfliktą, bet nėra jokios garantijos, kad jūs sėkmingai spręsite panašaus pobūdžio krizės ir ateityje. 2006-2008 metais buvo daug problemų su energetika, bet iki šio energetikos tiekim, energijos tiekimas ir šaltiniai, o taip pat ir sistemos nėra pakankamai diversifikuotos. Nabuko vamzdynas iki šiol dar nėra iki galo išspręsta problema ir aš norėjau jūsų paklausti, ar yra yra iš prioritetų išbraukti kai kurie vamzdynai. Ponas Stones, dvi minutės. Ačiū, ponė pirmininkė, dėl energijos klausimų. Nuo jo priklauso Europos patikimumas. Ačiū, ponė Paroso, kad šiandieną iš ryto kalbėjote labai aiškiai nes šitas cirkas, kurį surengė Gazpromas ir Naftogas per pastarąsias savai, e, kelias dienas, yra tiesiog neįtikėtinas. Ir todėl turiu pasakyti, kad ponai užtenka. Mums, mes turime tai pareikšti labai ryštingai vienu balsu konfliktuojančioms šalims. Ir vis dėlto norėčiau sužinoti, ką reiškia tai, kad Slovakijos ir Bulgarijos ministrai pirmininkai keliavo į Maskvą, ar tai reiškia, kad e, tai yra įrodymas, kad ES nebėra vieninga. Norėčiau, kad ministras pirmininkas man tai paaiškintų. Kitas dalykas. Manau, kad šiame kontekste labai svarbu vaidmenį turi vaidinti ir komisija. Mums reikia numatyti e, mm, specialius planus, e, e, dujų tiekimo planus tokiais e, nenumatytais atvejais. Aš manau, kad e, priešingų atveju ES neturės pakankamos politinės galios Mums reikia imtis politinio koordinavimo, taip pat reikia užtikrinti, e, kad būtų toliau plėtojama infrastruktūra, tiekimo infrastruktūra rytų ir cent, e, vidurio Europoje. Taip pat Europos Sąjunga ES turi e, parengti tikrai platų visą apimantį energetikos už, tiekimo užtikrinimo planą ir kadangi mes žinome, kad e, e, energijos efektyvumas, būtent energetinis efektyvumas šiuo metu yra labai svarbus klausimas Europai. Mes žinome, kiek daug kainuoja e, pasenusių energiją švaistančių būstų E, atnaujinimas, jų terminis izoliavimas ir panašiai. Todėl reikėtų imtis atitinkamų priemonių, kad e, būtų skiriamos pakankamos lėšos kurti alternatyviems e, energijos taupimo būdams. Ačiū. Doby České ponios ir ponai, čia nėra ne vieno žmogaus šioje salėje, kas pavydėtų Čekijai pirmininkavimo dėl sąlygų, kurios susidarė tuo metu, kai buvo perimtas pirmininkavimas. Iš tikrųjų, vienas iš jūsų moto yra Europa be kliūčių, be sienų ir galima interpretuoti tai labai įvairiai. Aš asmeniškai manau, kad tai jokių būdų nereiškia, kad bus daugiau laisvių rinkai ir rinko mechanizmams. Man tai atrodo iššūkis. Iššūkis e, ir tai, kad mes norėtumėme pagerinti Europos socialinį modelį, modelį, kuriuo didžiuojamės. Aš čia nekalbu tik apie apie tai, kad reikia panaikinti nepateisinamus apribojimus užimtumui. Man tai reiškia, kad visi turi būti traktuojami vienodai, visi, dar, visi piliečiai, visi darbuotojai turi būti traktuojami vienodai. Ir žinoma, man atrodo, kad labai svarbu, kad medicinos paslaugos būtų visur prieinamos visoje Europos Sąjungoje. Tai aš manau svarbu, jog nebūtų kuriama papildomų kliūčių ir jeigu atsirastų kliūčių, tai tada nereikš, kad mes esame vieningoje sąjungoje. Mūsų istorija skirtinga yra šalių, kurios mūsų kaiminės, tokios kaip Serbija, Kosovo, Moldova. Taip ir pastaroji padarė didelę pažangą Europos narystės link. Nereikia kurti papildomų uh, barjerų. Žinoma, tai reiškia, jog politika turi būti labai aiškiai Rusijos ir Kinijos atžvilgių, tai turi būti gerai subalansuota politika, kurioje atsispindėtų Europos interesai. Mes taip pat norime atspindėti ir Europos mažumų interesus. Yra mažumų, kuri, kurių nariai nėra ES piliečiai ir į juos reikia atkreipti dėmesį. Yra tokių, kurie yra žmonės be pilietybės ir jiems reikia dėmesio. Jūs paminėjote, kad laisvė ir sprendimų prieimimas yra visko pagrindas. Gerai, tai reiškia, kad europiečiai turi turėti galimybę per referendumus pasisakyti dėl, dėl Lisabono sutarties. Ponės Debelie, pusantros minutės. Aš norėčiau savo frakcijos vardu pasveikinti Čekiją, perimusią pirmininkavimą ir kartu nurodyti, jog mums labai svarbu, kad jūsų pirmininkavimas būtų sėkmingas, nes čekams teko patirti daug išbandymų istorijoje. Ir manau, kad jūs esate tie, kurie puikiai supranta laisvės vertę. Manome, kad jūs, ponė Topalanikai, uh, tarsi simbolizuojate dvi viltis. Jeigu supranti tautos žmonių balsą, tai reiškia, jog uh, žmonės, tautos Europoje bus gerbiamos ir kad žmonės bus išvaduoti nuo Briuselio biurokratijos, kuri juos smaugia. Na, jūsų prezidentas save pavadino Brius Europos disidentu. Dėkoju. Ponas Van Hekė, dėkoju, ponė pirmininkė. Aš savo ruoštų te galiu paprašyti pirmininkaujančio šalies štai ko. Padėkite mums. Prisidėkite prie to, kad ES institucijos gerbtų demokratiją, o demokratija reiškia, jog sprendimus priima žmonės, gyventojai. Tose šalise, kur įvyko referendumai, kur žmonės galėjo spręstis, tai yra Prancūzijoje, Airijoje, e, Danijoje kažkada savo laiku ši e, Lisabono sutartis buvo išmesta iš šiukšlių kiberą. Ir Todėl manau, kad jūs turite šansą suburti aplink save žmonės. Ir nereiškia, kad žmonės Europoje palaiko didžiasias šalis, didžiuosius veikėjus. Ir taip pat nesinorėtų, kad į Europą įstotų neeuropinės šalis, nes eurokratai čia tarsi bando primesti savo valią. Visai nesenai Čekija atsikratė diktatūros. Ir todėl manau, kad būtent jūs galite pasipriešinti šiai nomenklatūrai. Todėl jūsų šalis gali tapti laisvės ašimi. Ponas Kirkhope, Gerbimoji pirmininkė, aš žinau, kad anksčiau jau buvo diskusijos ir buvo pasakyta, kad per artimiausius šešis mėnesius Europa bus gerose rankose. Iš tikrųjų, aš tikiuosi, jūs jau įpras tai pasinaudosite savo labai gerais įgūdžiais, spręsite ekonomikos, energetikos klausimus. Jūs tik pradėję pirmininkauti, jau susidūrite su rimtais iššūkiais, važiavote į Maskvą, į Kijevą ir tikrai labai daug dirbote, kad užtikrimėte, kad Europos šalys gautų Rusijos dujas. Iki šiol jūs jau pademonstravote savo diplomatinius gebėjimus dirbdami su Rusija ir Ukraina. Bet kad šiame šiuolaikinėme pasaulyje reikia dirbti ir kitais būdais, nors tai, ką padarėte, kelia susižavėjimą sveikinu. Dabar yra krizė artimuosiuose rytuose ir reikia užtikrinti, kad prasidėtų taikos dėrybos. Jūs savo darbo tvarkėje labai e, didelį prioritetą teikiate šiam darbui ir jūs norite, kad valstybės narės nacionalinėme lygmenyje neapsistotų, kad būtų bendras Europos požiūris ir į ekonominius klausimus taip pat. Mes turime užtikrinti, kad pasikeitimai būtų, bet jie būtų proporcingi. Da, jungtinės valstijos tuoj turės naują prezidentą ir aš tikiuosi, kad jūs su prezidentu Obama turėsite gerus santykius. Man atrodo, kad transatlantinis ryšys yra būtinas mūsų saugumui ir mūsų geroviai. Aš noriu priminti Čečilio pasisakymą bendruomenių rūmai. Nebijokite, nes, nesusitraukite ir niekada nenusivilkite. Ačiū ponia Kirkopiai. Dabar ponas Virgeninas dvi minutės. Gerbiamoji pirmininkė, gerbiamasis ministrė pirmininkė, turiu pripa, pripažinti, kad Čekija, kaip pirmininkaujantį valstybę, nuo pat pradžių susidarė su labai rimtais sunkumais. Čia ir dujos, čia ir Izraelio puolimai gazos rytyje. Jūsų veikla bus dar sudėtingesnė, todėl kad politinė įtampa dar labiau didės artėjant rinkimams Europos parlamentą. 532 parlamento nariai, tai yra didelis skaičius. Jūs Lisabono sutartyje matote kitą skaičių, aš giminiu tą skaičių, kurį manau esant realų gali atrodyti, kad jums pasisekė vadovauti ES tokiu laiku. Iš tikrųjų, gal ir taip. Būkite aktyvūs, spręskite artimųjų rytų krizę, spręskite energetikos klausimus, vėl E, Europos ekonomiką. Pastatykite ant patikimų bėgių. Aš noriu palinkėti jums, palinkinti naujai valstybei nariai, sėkmės. Tai taip pat gali įrodyti, kad naujokai gali ne tik tai sekti paskui senasias valstybės narės, bet ir sėkmingai e, pirmininkauti ir vadovauti, sukurti politikas ir veiksmus. Tam, kad būtų sėkmingai įgyvendintos politikos, reikia vieningumo. Ir aš manau, kad neramumai ir netvarka jūsų institucijose gali jums trukdyti. Todėl labai norėčiau palinkėti jums susitvarkyti viduje. Slovenija yra labai puikus pavyzdys, kuriuo turėtumėte sektą. Jūs turite čia atskiras partijas Europos parlamente. Prašau užmiršti savo partinius dalykus ir bendrauti su mūsų partijomis ir frakcijomis ksenofobija, rasizmas ir antisemitizmas mūsų parlamente nepriimtini. Aš labai norėčiau, kad jūs atkreiptumėte į tai dėmesį ir rašytumėte į savo darbo tvarkę, rengdamiesi Europos parlamento rinkimams. Ačiū. Dėkoju. Ir dabar, ponia Valien, pusantros minutės. Prašau, ir tikrai prašau laikytis kalbėjimo laiko. Pirmiausia, norėčiau padėkoti pirmininkaušios šalies e, ministro pirmininkai už tai, kad atvykote čia ir pristatėte jūsų programą. Jūs e, palėtė kai kuriuos klausimus, kuriuos, tikiuosi, jums pavyks išspręsti. Pirmiausia, jūsų pasirinktas šūkis Europa be sienų. Aš sutinku su šio šūkio turiniu. Ir tikrai ES piliečiai turi turėti teisę laisvai judėti po ES. Aš esu pranešė dėl laisvo judėjimo direktyvos. Deja, kol kas nacionalinės vyriausybės ne visai bendradarbiauna ir kol kas nuvilia, kaip ši direktyva yra gyvendinama. Nors direktyva, na ir tikiuosi, kad direktyva uh, bus tinkamai gyvendinta ir kad jūs skirsite pakankamai dėmesio šio klausimui, juolab, kad savo programoje apie tai kalbėjote. Antra, jūsų pirmininkamo metu jums teks spręsti kai kuriuos sudėtingus klausimus, kaip pavyzdžiui, toliau besitisinti pasaulinė finansinė krizė, energetiniai dalykai. Jums tenka taip pat užduotis mažinti biurokratinę naštą, taigi tikiuosi, kad jūs turėsite atitinkamų, turėsite atitinkamų priemonių, kad uh, galėtumėte šios spręsti, klausimus spręsti, reikės užbaigti ir tam tikrus Europos parlamento pranešimus iki rinkimų. E, taip pat kitas svarbus dalykas yra roamingas trumposiams žinutėms ir atitinkamas pranešimas yra rinkimas. Taigi dėkoju ir linkiu Jums sėkmingą pirmininkamą. Dėkoju, ponas Borgėcija, vieną minutę. Dėkoju. Na, tikiuosi, kad tuščia žodėvimas Briuselėje baigsis. Tai yra, kad bus nustota neikti, kad viduržėm jūros regione vyksta priekyba žmonėmis. Vidaus reikalų ministrų susitikime Italija dabar pabudo ir Italija mato, kas vyksta viduržėme jūros regione e, prekyba narkotikais iš Azijos, iš artimų rytų, prekyba žmonėmis ir aš manau, kad ES privalantis veiksmų ir vidaus reikalų ministrai gavo įgaliojimus tam, kad jie galėtų pasiekti, jog e, koordinuojant veiksmus su Frontex ir atitinkamomis priemonėmis nelegalus migrantai būtų gražinami. Ir Europa turi suvokti, kad e, ji sugebė šioje srityje veikti veiksmingai tik tuomet, jeigu bus atitinkama migracijos politika ir bus e, bendradarbiaujamas su atitinkamomis šalimis, pavyzdžiui, kilmės ir tranzito šalimis. Mes taip pat norime, kad viduržėme jūros regione būtų kovojamas su priekyba narkotikais, gėda, kas ten vyksta. Vykite į Lampedūzą, e, tai gražiausia viduržėmė jūros šalis ir pamatysite, kas ten vyksta. Ponas Farašik. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė Barozo, ponė Topolanikai. Norėčiau pasveikinti čia atvykus pirmininkaujančios Čekijos atstovus ir pabrėšiu, kad ateinantį pusmetį pirmininkaus būtent Čekija. 40 metų e, truko Čekijos okupacija, teko mums patirti e, tremti, išvykti į užsienį ir dabar mes galime džiaugtis, kurdami laisvę, demokratiją ir įtvirtindami žmogaus teisės. Aktualios politin, aktualūs politiniai, ekonominiai, aplinkosauginiai pokyčiai būtų iššūkis e, bet kam. Tačiau aš nebejoju, kad Čekija sugebės juos įveikti. Ne tik Čekijai, bet ir mums visiems linkiu ko geriausio pirmininkavimo. Ačiū. Ačiū. Dabar e, Adamo, ponas Adamo, pusantros minutės. Ačiū. Kai kurie iš dabartinės pirmininkačios valstybės prioritetų buvo šį ryt įvardinti. Tačiau, jeigu norime kažką daryti, tai turime e, didinti savo saugumą tiek prie NATO sienų, tiek e, platesnėme kontekste. Taigi reiktų užduoti tokį klausimą kasgi e, paskatino panašius pokyčius. Jeigu kyla pavojus, reikia atsakyti į juos kartu. Žinome, e, ką daro Izraelis, tačiau ES nieko nedaro, nieko nesakoma apie sankcijas. Ir mes norime atvirų sienų, nenorime pernelyg didelio reglamentavimo, norime daugiau lankstumo. Ar tokias išvadas es gali padaryti iš ekonominės krizės, ar mes taip mm, elgsimės e, rinkose, gal reiktų atidžiau pažvelgti į tai, kas daroma, reiktų peržiūrėti politiką, reiktų panagrinėti e, Eurobarometro duomenis ir matome masinės demonstracijas, visi reikalauja politinės taikos, žmonės nori didesnio saugumo ir geresnio teisingumo. Maničiau, kad kiekviena ES valstybė narė turėtų tarnauti piliečiams ir neturėtų pernelyg griežtai paisyti stabilumo pakto. Ačiū. Dabar ponė Sinot. Noriu palinkėti ir jums, jūsų valstybė ir jūsų piliečiams gero pirmininkavimo. Aš esu narė iš Airijos ir aš noriu padėkoti jums. Kai mūsų piliečiai balsavo prieš Lisabono sutartį, tik tai vieninteliai čekai pareiškė pagarbą airių balsavimui. Bendrame priešiškame kontekste tokia pagarba buvo labai sveikintina. Pagarba yra būtina Europoje susidurėme su įvairiomis krizėmis. Jūs išdėstėte labai ambicingą programą, kaip jas reikėtų spręsti. O kad tokia programa įvyktų, reikės daug pagarbos tarp valstybių narių ir reikės pagarbos tų valstybių piliečiams, jeigu mes apskritai norime tikėti sėkmės. Jūs, pripažindami, kad jeigu čekai būtų balsavę referendume, būtų atmetę Lisabono sutartį, tai, tai parodėte pagarbą ir savo piliečiams, ir airiams, kurie balsavime atmetė Lisabono sutartį. Ponas Nesaur. Ačiū, ponė pirmininkė, ponės ir ponai. Gal jūs, ponė Topolanikai, nesitikėjote tokio drąsaus ir geranoriško prieimimo EP, tačiau Čekijos pirmininkavimas yra įvykis ir, sakyčiau, netgi istorinis. Mano politinė patirtis leidžia išskirti du svarbius įvykius. Pirmiausia, e, Berlyno sienos e, griuvimas ir Europos susivienimas po dviejų krūvinų karų. E, tai, kad Čekija perima pirmininkavimą, liudyja apie, to, apie svarbius rezultatus istorinių pokyčių, kuriuos mes visi stebime. EPP frakcija palaikys jūsų programą. Ir teisingai jūs pradėjote nuo Karlo IV, kuris buvo vienas iš pirmųjų bandžiusių sukurti e, kelių tinklą Europoje. Ir beje, jis sukūrė ir pirmąjį universitetų tinklą ir padėjo pamatus europietiškajam universalizmui kuris leidžia mums turėti bendras vertybės ir bendras sutartis. Jūsų e, siekiai sulauks mūsų palaikymo, nes neatsižvelgiant į kai kurios skeptikus, kuriuos pažįstame jūsų šalyje, vis dėlto manau sugebėsime mes e, ištaisyti klaidas, jas išvelgti ir rasti geresnį kelią. Ir jeigu mes norime ištaisyti Europos projekto klaidas, tai puikiausias instrumentas būtų Lisabonos sutartis ir būtų labai džiugu, kad jūs, kaip pirmininkaujate valstybė, padėtumėte įsigalioti šiai sutarčiai, patys jį patvirtindami, ją patvirtindami ir padėdami tą padaryti ček į, į Airiją. O dabar ponas Krespo. Dėkoju, gerbiama pirmininkė. tarybos pirmininkė, komisijos atstovai, ponios ir ponai. Aš sveikinu Čekiją pradėjus pirmininkavimą. Taip, kaip mane pasveikino 91 metais Europos parlamento pirmininkas. To laikmečio čekų piliečių karta jos simbolis turbūt būtų prezidentas Havelas, kuris žinomas visai Europai. Aš noriu išduoti tų klausimus pirminkaučiai valstybei. Čia mes kalbame apie taisyklių valdomą Europą. Ir jūs kalbate apie Lisabonos sutartį. Jūs Čekijoje nusprendėte, kad e, tai bendras projektas Lisabonos sutartis. Mes negalime dabar užmerkti akių ir ignoruoti to, kad dabartinis konfliktas vykstantis dėl dujų yra iš esmės politinis konfliktas. Čekija labai didžiuojasi savo nepriklausomybę ir suverenumu. Ir todėl nesuprantu, kodėl jūs norite atsisakyti to suverenumo arba dalies jo. Antras klausimas, tai yra euras. Vakar šventėme euro dešimties metų jubiliejų. Taigi noriu paklausti, ką jūs pirmininkaudami darysite, kad apgintumėt, sustiprintumėt eurą? Pone Ek, pusantros minutės. Pone pirmininkė, taigi mums e, tenka kovoti su klimato, aplinkos ir dar energetinė krize, todėl reikia veikti kryptingai. Pone Topolanikai, ar Čekija padės užtikrinti, kad konjunktūrinės programos, kurios dabar yra skelbiamos, būtų funkcionalios ir gyvendinamos taip, kad padėtų išspręsti ir klimato krizę. Mes norime, e, kad piliečiai gyventų turtingesnėje, švaresnėje aplinkoje. Todėl suvokime, kad po kiekvienos krizės turime keisti ankstesnius įpročius. Mums reikia aktyviau panaudoti saulės energiją, geriau apšildinti namus. Todėl reikia keisti savo įpročius, kad būtų sukurtas sąlygos ir e, pagrindas uh, Europoje įgyvendinti energiją taupančias technologijas, taupyti energiją ir taip bus e, geriausia galima e, kovoti su Rusija. Ir tie, kurie e, prieštaravo klimato paketui, gal supras, kad klydo, kad Europa turi kalbėti vienu balsu. Akivaizdu, kad Europos piliečiai suvokia, dėl ko mes čia kovojame ir kad negalima leisti mūsų visų sukiršinti. Tikiuosi, kad pirmininkaujant Čekijai mums pavyks puikiai bendradarbiauti ir kad pasirinksime mūsų ateities darbams. Toplanek kungs. Valos sveikt. Ponas Kristovskis vieną minutę. Noriu pasveikinti Čekijos vyriausybę už tai, kad jie nusiteikia pasmerkti ir vertinti nacijų ir sovietų įvykdytus nusikaltimus. Komunistų, sovietų nusikaltimai vis dar bjaurus randas ant Europos veido. Politikai dažnai, dažnai apsimeta, kad nemato to. Susidūrę su Rusijos patologinė ideologija dažnai prarandame savigarbą. Nacijų nusikaltimai buvo pasmerkti kaip nusikaltimai žmonijai, tačiau sovietų nusikaltimai, kuriuos įvykdė komunistai, kartais yra pateisinami. Reikia pripažinti, kad Europa vis dar susiskaldžiusi į rytus ir vakarus. Štai dabar Rusija nutraukė dujų tiekimą Ukrainai, o rusų tankai okupavo Gruziją. Kol tokie dalykai vyks, Europa niekada nebus susivienijusi ir aš raginu visus laikytis Prahos deklaracijos. Ponas Sarius Švolski, dvi minutės. Pirmininkė, tai pirmoji buvusią sovietų bloko valstybė, kuri pirmininkauja ir laikome už jūs kumščius, kad jums pasisektų. Jūs pradedate pirmininkauti energijos kriziai įsisiubuojant. Noriu padėkoti Jums, ministrė Topolanek, už greitus veiksmus ir bandymus ieškoti krizės ieš, je, e, sprendimo ir tarpininkavimo tarp Rusijos ir Ukrainos. Du prioritetai, tai yra energetikos saugumas ir rytų vakarų partnerystė priklauso iš esmės nuo dujų klausimo. Jūs turite rasti greitus, solidarius sprendimus ir turite tai padaryti dabar. Turite pasistengti, kad vėl būtų pradėtos tiekti dujos į 18 valstybių, kurios dabar kenčia nuo dujų trūkumo. Ir taip pat turite rasti ilgalaikį sprendimą. Mums reikia išsamios ir galutinės strategijos, kurią turite nustatyti jūs. Aš taip pat džiaugiuosi jūsų prioritetu, tai yra rytų partnerystė. Tai būtų pagrindas mums bedarbiauti su rytų partneriais. Europos parlamentas papildys tą partnerystę e, per tarp parlamentinę asamblėją, kurią mes vadiname Euronest. Tai turėtų užkirsti kelią būsimoms krizėms. Čekijos pirmininkavimo metu teko labai sunkios užduotis ir krizės. Tenka tikėtis, kad po šešių mėnesių Europa bus stipresnė. Ir apie Europos vienybę taip pat kalba ir jūsų pirmininkavimo šūkis. Ačiū. Ponas Lainen, pusantros mintės. Ačiū, ponia pirmininkė. Europa be sienų yra geras šūkis, nes atspindi Europos idėjos pagrindą suartinti žmonės. Tačiau tikiuosi, kad sienų neliks ir mūsų galvose. Ir pernelyg dažnai yra politinių ir ideologinių uh, pasisakymų prieš Europos uh, Sąjungą ir nenorima uh, gilinti Europos, kaip tą siūlo Lisabonos sutartis. Reformų sutartis turi būti patvirtinta. Kaip mes norime vykdyti vieningą energetinę politiką be Lisabonos sutarties, tai yra neįmanoma. Tas pats pasakytina ir apie daugelį kitų politikos sričių. Ir visiškai neleistina, kai ratifikavimas yra siejamas su vairiomis vidaus politikos problemomis. Mes juk kalbame apie Europą, o ne apie vyriausybės ir opozicijos ginčius. Europa tai vertybių bendruomenė, demokratija ir žmogaus teisės čia yra aukščiausias prioritetas. Pas jūsų, jūsų gimtinėje yra e, trūkumų. Daktaras Jetko jau 14 metų kovoja dėl e, žalos atlyginimo. Tikiuosi, kad padės, e, pasidėti, padėsite jūs išspręsti šią problemą, dėl kurios Václav Havel netgi buvo paskelbęs bado streiką. O dabar norėčiau palinkėti jums ir jums visiems Čekijoje mm, pasinaudoti šią patirtimį ir pakeisti savo ankstesnę poziciją. Ponas Dav, pusantros minutės. Dėkoju. Pirmininkė, ministrė, pirmininkė, turiu keturis klausimus. Jei, kaip jūs sakėte, išaiškės, kad Lisabono sutartis yra prastesnė nei Nicos sutartis. Tiksliau, jums jau tai lik ir paaiškėjo, bet klausiu, kodėl tuomet ją pasirašėte. Antras klausimas. Ar galite patvirtinti, kad Čekijos Respublikai tikrai nekils pagunda pasiekti airių pavyzdžių ir kad jūs nebandysite išardyti Lisabonos paketo. Trečias. Ar jūs nematote prieštaravimų tarp to, kad atvykstate čia ir žarstote pagirimus parlamento legitimumui, tačiau tuo pat metu atsisakote paremti sutartį, kuri padidina parlamento galės. Ketvirtas klausimas. Ar Čekija, kaip pirmininkaujanti šalis, tikrai bus pakankamai autoritetinga pirmininkaujanti šalis. Ar ji išlaikys savo autoritetą, kol dar nėra ratifikavusi sutarties? Ponas Pek, vieną minutę. Dėkoju, pirmininkė. Ministrė pirmininkė. Krizė, kurią dabar patiria pasaulis ir Europa, gali paradoksaliai tapti jūsų išgelbėtoju. Mes visuomet bandome žmonės pamokyti ko nors gero, tačiau ši krizė iš esmės yra mūsų pačių kaltė. Kaip jūs jau šiandien ir sakėte, dabar, dabartinė situacija gali mus daug ko pamokyti ir aš linkiu jums visokiojopos sėkmės pirmininkavimo laikotarpiu. Noriu priminti jums vieną dalyką, kuris gali būti naudingas. Tūkstantis 1918 metais Habsburgo atstovai labai arogantiškai elgėsi Čekijoje ir už tai jie buvo išmesti pro pilies langą. Tikiuosi, kad jūs galėsite ir išdrysite taip pat ryštingai dirbti ir mesti pro langą visus nesažiningus patarėjus, kurie dirba nesažiningai ir bando nukreipti jūs nuo tiesos kelio. Ir tokiu būdu parodysite ES piliečiams, kas yra tiesa. Tokie veiksmai tikrai jums bus daug naudingesni nei klausimasis įvairių melagingų pastabų. Ponas Zapala, ponas Zapala, dvi minutės. Ačiū. Europa kuria istoriją ir tos istorijos mes regime daug, labai daug. Šeši e, mėnesiai, e, per kuriuos Čekija pirmininkaus, bus labai svarbus ir reikia sprendimų, reikia išspręsti Lisabono sutar, sutarties problemas, jos prieimimas nepaliaujamai atidėliojamas, tačiau būtina judėti į priekį reikia kovoti su finansinė krize, kurios pabaigos dar nematyti ir nebejoju, kad per šiuos metus e, pasiekmes e, bus vis skaudžiau juntamos. Reikia tęsti Prancūzijos e, pradėtus darbus, kad būtų matomi aiškus rezultatai. Europa susidarė su didelėmis problemomis energetikos sektoriuje ir e, labai rimta problema ir labai sudėtingi sprendimai mūsų laukia. Tačiau tikiuosi, kad atsakymus rasime. Būtina galvoti apie ateitį, būtina mažinti priklausomybę nuo kitų šalių, tarp jų ir mano gimtinės e, priklausomybę. Gazos ruožo klausimas negalima dėrėtis su teroristais, tačiau negalima bombarduoti ir taikių gyventojų, reikia nutraukti panašias atakas ir negalima, kad e, civiliai gyventojai taptų įkaitas krūviname konflikte. Taigi daug kam reikia skirti dėmesio, daug prioritetų, nepamirškime ir mūsų pačių. Maltoje yra nemažai problemų. Kipro problemą teks spręsti artimiausioje ateityje. Reikia galų gale išspręsti santykius tarp Graikijos ir Turkijos bei Europos ir Turkijos. Ir galiausiai, ponė premjerė, nuoširdžiai tikiuosi, kad jūs čia lankystės dažnai, linkiu sėkmingo pirmininkavimo, sėkmės darbose ir džiaugiuosi, kad jūs šiandien esate čia. Nedažnai taip būna ir tikiuosi, kad gera pradžia leis sėkmingai darbuotis. Dabar ponas Ponion, pusantros minutės. Ačiū, ponė pirmininkė. E, skaitydamas apie Čekijos istoriją suvokiu, kodėlgi jūs e, neratifikavote Lisabonos sutarties. Yra skaičiaus 8 magija 2008-aisiais būtent neratifikavote 18-48 metai ir visi jie buvo labai skausmingi. 38-aisiais e, jūs paliko jungtinė e, karalystė. Toliau jūs e, patekote į sovietų įtaką, 68 metais Prahos gatvėmis rėdėjo sovietų tankai. Todėl nenustabu, kad 8 metais jūs e, nenorėjote ratifikuoti sutarties, nes gal tie metai jums netrodė tinkami. Tikrai nemaž, nemažai žmonių lygina e, Lisabono sutartį su Brežnevo e, politika, tačiau Žinoma, nieko nėra tobulo, tačiau Brežnevas taip pat nebuvo tobulas. Mes kūrėme bendro suverenimo sistemą, kūrėme konsensuso dvasioje. Tai yra tik vienas iš vystimosi etapų, todėl raginu jūs devintaisiais metais ratifikuoti kritikuokite Lisabono sutartį, nes aštuntieji metai jau baigėsi. Ačiū. Dabar ponė Starkevičiūtė. Dėkui, ponė pirmininkė. E, gerbiamas tarybos pirmininkė, Čekija perima pirmininkavimą Europos Sąjungai tuo metu, kai vyksta debatai, kaip pertvarkyti ekonomiką ir koks ateityje bus Europos Sąjungos modelis - labiau socialiai orientuotas ar liberalesnis. Kartais tai netgi pristatoma kaip ginčas tarp senos ir naujos Europos tačiau manau kad čekai pajėgūs surasti konsensusą todėl kad iš tiesų tarp šių dviejų koncepcijų nėra didelio skirtumo jų suartėjimą lemia globalizacija ir besiformuojanti daugiakultūrinė ekonominė terpė. sąvoka rinkos ekonomika labai skirtingai suprantama įvairių žmonių ir tai yra elgsenos veiksnys buvusios posovietinio bloko šalys puikiai supranta kad rinkos institucijų ir įstatymų buvimas dar nereiškia kad rinka sėkmingai funkcionuos reikia kad jos atitiktų žmonių mentalitetą ir lūkesčius. nors kartais politinių interesų požiūriu tuos skirtumus e, tarp ekonominių modelių siekiama pabrėžti tačiau ilgalaikėje politinėje perspektyvoje vėlavimas pertvarkyti ekonominę politiką atsižvelgiant į besikeičiančią e, daugiakalbę ir daugiakultūrę ekonominę aplinką padeda į valdžią ateiti radikalioms populistinėms grupėms ir sąlygoja ilgalaikį politinį nestabilumą bei ekonominį atsilikimą. dėkui. Ačiū, toliau kamera, vieną minutę. Šio kalbėtojo nėra toliau. Ponas Brok, dvi minutės. Ačiū, ponė pirmininkė. Mėly kolegos, taip pat norėčiau pasveikinti pirmininkaujančiai Čekiją pradėjus tokį sunku darbą. Tai pirmoji šalis, kuri pirmininkaus ir kuri anksčiau buvo Varšovos pakto narė ir kaip ponas Nasauer teisingai sakė, tai yra simbolinis dalykas. Dėrybos dėl dujų, kaip tarybos pirmininkas Schwarzenberg e, veikia artimuosiuose rytuose. Visą tai liudyje, kad Čekija yra puikiai pasirengusi jos laukiantiems iššūkiams. Todėl norėčiau pabrėžti, kad strateginė koncepcija dėl energetinio saugumo yra aukščiausios prioritetas, ypač atsižvelgiant į tą aspektą, jog daugelie sričių neįmanoma nacionaliniai valstybei vienai apginti savo piliečių interesų, kur reikia Europos. Tačiau kompetencija energetikos srityje ES gaus tik su Lisabonos sutartimi. Dabar koordinacija nėra privaloma. Ir daugelis iššūkių bei ambicijų bus įmanomas pasiekti bei išspręsti tik su Lisabonos sutartimi. Tai padės padidinti demokratiją ES ir sustiprins tiek EP, tiek nacionalinių parlamentų vaidmenį. Manau, jog dėl tų priežasčių reikia tikėtis, jog vertimas į vokiečių kalbą buvo klaidingas ir kai jūs esą pasakėte, jog Nisos sutartis e, yra geresnė negu Lisabonos, manyčiau, kad yra atvirkščiai ir jūs norėjote būtent tą pasakyti. Taigi, pabrėšiu, jog mes e, kartu su jumis sėkmingai įveiksime visus mūsų laukiančių iššūkius, tik turėdami Lisabono sutartį. Ačiū. Dabar ponė Estrela. Ačiū, pirmininkė. Gerbiamas pirmininkė, jūs kalbėjote apie Europą, kurioje viešpatauja taisyklės. Tačiau viena iš demokratijos taisyklių yra laikytis įsipareigojimų. Jūs įsipareigojate ratifikuoti Lisabono sutartį iki praeitų metų pabaigos, bet to nepadarėte. Ir suklydote. Kodėl jūs neratifikavote Lisabono sutarties? Jūs taip pat kalbėjote apie pasitikėjimą. Čekijos vyriausybė Ir Čekijos prezidentas, aišku, gali elgtis taip, kaip mano esant teisinga. Tačiau neužmirškite, kad dabar priklausote Europos Sąjungai ir dabar kalbate daugiau kaip pusės milijardo piliečių ir 27 valstybių vardu. Neužmirškite, kad 25 valstybės jau ratifikavo Lisabonos sutartį, o Airija balsuos dėl sutarties antrame referendume. Nuomonių apklausos rodo, kad dauguma airių pritarė tam, kad sutartis būtų ratifikuota. Dabar sunki ekonominė padėtis, krizė ir piliečiai pradeda suprasti, kad priklausimas ES ir eurozonai saugo juos tam tikrą prasme. Taigi, kada Čekija ratifikuos Lisabono sutartį? Kaip ponas Šulcas sakė, dabar kai susidurėme su krize, Europa turi kalbėti vienu balsu, bet tai įmanoma tik tai patvirtinimus Lisabonos sutartį. Ačiū, ponas Kapato, pusantros minutės. Pirmininkė, jūs kalbėjote apie partnerystę su rytų Europos valstybėmis. Tai gan nauja partnerystė. Anksčiau, ankstesnėje Europoje, tokioje Europoje, kurią įsivaizdavo jos kūrėjai, jos nebuvo, aš turiu omeny, metus po antrojo pasaulio karo. Ta Europa numatė prisijungimo galimybę ir rytų valstybėms. Ir tai buvo tam tikras taikos garantas. Ne tik, to, kadangi buvo numatyta ne tik partnerystės, bet ir narystės vizija prieš jūs pirmininkavusi Prancūzija labai aiškiai nubrėžė Europos ribas, sienas ir užtrenkė duris, Europos duris prieš tų valstybių veidą, visų pirma Turkijos veidą ir aiškiai parodė, kad Europa stato sienas. pastarąjį dešimtmetį buvo tam tikra viltis, o dabar mes susidurėme su konfliktu, su karais, tai yra ir Balkanuose, ir Kaukaze. Tai įtampa. Mūsų partija neradikali. Mes esame prieš smurtą ir mums tai netinka. Mes turėtume kalbėti apie jungtinės Europos valstybės, apie narystę, o, apie, apie narystę, o ne apie partnerystę nes partnerystė dar nereiškia integracijos Europos piliečiams. Ačiū. Toliau ponas Hokmark, dvi minutės. Dėkoju, pirmininkė, ministrė pirmininkė. Visų pirma, noriu pasveikinti jūs už tos sugebėjimus, kuriuos jau parodėte kaip pirmininkaujantį šalis. Taip pat turiu pasakyti, kad daugeliu švedų atrodo, jog Praha yra į rytus nuo Stokholmo. Na, toks yra politikos palikimas pastarojo šimtmečio. Ir tai yra neteisinga, toks mąstymas yra neteisingas. Todėl džiaugiuosi, kad jūsų pirmininkavimas padės mūsų galvoje ir mūsų žemėlapiuose, mūsų galvose gražinti Prahą į tinkamą vietą. Taip pat džiaugiuosi, kad jūs savo pirmininkavimu paruošite e, aplinką ir klimatą mūsų pirmininkavimui. Jūs pradėsite svarstyti tokius svarbius klausimus kaip klimatas, kaip ekonominės krizės ir jūs kalbėsite labai atvirai, vengsite protekcionizmo ir daug dėmesio skirsite atvirai ekonomikai. Taip pat, aišku, kalbėsite ir apie energetikos klausimus ir šiais klausimais jūsų vaidmuo bus ypatingai svarbus. Akivaizdu, kad jūs užimat labai tinkamą vietą šiem klausimams svarstyti ir akivaizdžiai suprantate, kad reikia reformų, reikia pokyčių. Manau, būtų sąžininkai ir teisinga sakyti, kad solidarumas ir saugumas energetikos klausimais reiškia, jog mes turime reformuoti Europos vidaus energetikos rinką. Be tokių veiksmų mes būsime pažeidžiami ir išorės veiksniai galės mus skaldyti ir supriešinti. Labai svarbu užtikrinti, kad nebūtų kažkokio vienos mens arba institucijos, kuri kontroliuotų visą, visų energetikos šaltinių tiekimą. Reikia užtikrinti, kad mes turėsime vieną bendrą rinką. Ir jeigu jūs savo pirmininkavimo metu tu, to pasieksite, tai aš manau, kad žengsite labai gerą strateginį žingsnį į priekį ir po pusmečio mes galėsime jūs su tuo pasveikinti. Dėkoju ponui Hiokmark. Pone Berger, pusantros minutės. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė premjerė, ponė komisijos pirmininkė. Kartu su e, kolegomis čia greičiausiai mes prisiminsime, e, kaip buvo kovojama už Čekijos narystę, tuomet dirbau mišrėjame, per, mišrėjoje parlamentinėje delegacijoje ir šiandien man tikrai labai džiugu pasveikinti pirmininkaujančios Čekijos vadovą ir e, Austrijoje, prisipažinsiu, ne visuomet buvo populiari Čekijos narystės idėja, todėl teko už ją pakovoti. Ir mes tikrai norime visomis jėgomis palaikyti pirmininkaujančią Čekiją ir norime padėti įveikti e, ypač pradinius sunkumus ir jūsų dalyvavimą sprendžiant gazos konfliktą ar e, jūsų mm, prezidento pareiškimai dėl pernelyg aukštų socialinių standartų susilaukia natūralios Austrijos e, reakcijos. Ir e, nenoras atnaujinti sutarties taip pat mūsų nedžiugina. Ježek Rūša tikrai nuostabus rašytojas, daug įdomių minčių apie Čekiją išsakė ir siūlyčiau kolegoms paskaityti šią humoro kupiną literatūrą. Ir manyčiau, kad jeigu mes sugebėsime bendradarbiauti, tai daug pasieksime ir EP jūs nuoširdžiai e, palaikys visose darbuose. Ačiū. Karas για δύο λεπτά. Σεβαστείτε το χρόνο παρακαλώ κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Ponas Karas, dvi minutės. Kolegos, norėčiau visų paprašyti, neviršyti jums skirto kalbėjimo laiko. Ačiū, ponė pirmininkė. Jūsų laukia didelė atsakomybė. Ir šiandien savo kalbą jūs bandėte mus išprovokuoti, parodyti, ką turime nuveikti. Tačiau reikia suvokti, kad ant jūsų pečių guli atsakomybė už visą ES ir matau, kad jūs esate puikiai pasirengę ir mm, padarėte teisingus prioritetus, tačiau jūsų veiksmus vertinsime tuomet, kai matysime, ar ryštingai ginate es interesus ir kaip sėkmingai siek, pavyksta jums tikslus įgyvendinti. Taigi daugam kyla pavojus ir mes matysime daug išbandymų ir išbandymus galėsime įveikti tik tuo met, kai kartu dirbsime ir iš visų jėgų stengsimės. Ir siūlyčiau liautis e, maišyti nacionalinę ir europinę politiką ir leisti ramiai visiems dirbti. Savo piliečiams pasakykite, kad konfliktas dėl dujų konfliktas gazoje, e, finansinė krizė ir visi kiti reikal, visos, visos kitos problemos e, būtų lengviau įsprendžiamos, kai, turėtum, kai turėsime e, Lisabonos sutartį. Mes esame vertybių ir teisinė bendruomenė. Ir jeigu kas nesilaiko taisyklių, neįgyvendina pažadų, tai reiškia veikia nesolidariai ir mūsų vertybės, mūsų tikslai mus sieja, nepaisant gausių skirtumų. Todėl siūlyčiau nesislėpti už Airijos, ženkite tą svarbų žingsnį ir ratifikuokite sutartį iki 9 metais minėsimos Europos dienos. Ir siūlyčiau e, pagalvoti, kad mes vertinsime jūs pagal darbus, o ne pagal prezidento pareiškimus. δεν φαίνεται στη Νέα Σφαγιός τίτλη. Ο κύριος Ζιελένιτς για δύο λεπτά. Pono titlį nėra, todėl ponas Zelenič dvi minutės kalbės. Ponas Titlį, pirmininkė, aš jūsų neišgirdau. E, Čekijos atstovas sakė, kad opozicija bando sugriauti Čekijos pirmininkavimo pastangas. Aš pastebėjau, kad Čekija pirmininkaudamas sako, kad e, jie nori priimti Kroatiją Europos Sąjungą. Tai kodėl jie tada nepatvirtina Lisabono sutarties ir neįvykdo savo įsipareigojimų? Negerai, kad pačioje pradžioje Čekijos prezidentas klimato sprendimų paketą pavadina kvailų sprendimų rinkiniu Visą tai panašu į komunistų laikus. O pirmasis pareiškimas dėl gazos po kelių valandų buvo atsimtas. Dabar mums reikia tvirto vadovavimo. O tai, ką iki šiol mačiau, tik patvirtina tai, jog kuo greičiau mums reikia pastovaus nuolatinio ministrų tarybos pirmininko Tik tai tai suteiks mums e, galimybę vadovauti ir lyderiauti pasaulyje ir užtikrins ekonomiką, ekonomikos atsigavimą. Ponas Zelenič, dvi minutės, prašom neviršyti kalbėjimo laiko. Pona Zelenič. Pone pirmininkė, Pirmininkaujanti Čekija e, tikrai turi e, aktyviau dalyvauti sprendžiant krizę Ukrainoje. Ir mes reikime, kad ten yra chroniškos problemos, būtent rusų ambicijos siekiai išplėsti savo įtakos sferą. Todėl ES turi padėti užtikrinti, kad Ukrainai būtų skiriamas pakankamas dėmesys. Negalima, kad toliau funkcionuotų neskaidrios e, ūkinės struktūros ir būtų e, draugystės e, pamatų sudaromos kainos. Reikia daugiau galvoti apie energetinį saugumą, apie tai, kad turime aktyviau dirbti su partneriais rytuose. Ir nepamirškime, jog dujų tiekimo sutartis turi būti ilgalaikės ir skaidriai sudarytos. Reikia spausti, kad būtų išnaikintos neskaidrios verslo struktūros. Tik aktyvus spaudimas iš išorės ir aktyvus bendradarbiavimas e, lems, jog bus e, nugalėti asmeniniai interesai ir Ukraina taps tikrai nepriklausoma nuo Rusijos ir nekorumpuota šalis. Kai Ukraina dabar nenori įvesti tvarkos pas save, tai es nedaug ką gali nuveikti. Ir dabar ypač yra gera akimirka sustiprinti bendradarbiavimą su Ukraina krizės akivaizda. Taigi turime sustiprinti bendradarbiavimą. Ir pirmininkė nutraukė kalbėtoją. Dabar ponas Derosa, aš jūs perspėjau, kad nutrauksiu. Prašau. Aš noriu palinkėti sėkmės Čekijai pirmininkaujant. Vis dėlto mane labai nuvylė jūsų komentaras, kad Lisabono sutartis yra prastesnė negu Nicos. Tai netiesa, jūs pažeidžiate mūsų visų pasitikėjimą. Jūs turite e, labai rimtai apsvarstyti, ar nenorite atsimti savo pareiškimo dėl Lisabonos sutarties. Mums reikia jos, kad išspręstume įvairias problemas. Tai yra energetikos saugumas, klimato kaita, finansinė krizė, karai įvairiose pasaulio regionuose. Jūs turite vadovauti Europai, vadovautis mūsų bendromis vertybėmis - solidarumu, socialinę rinkos ekonomiką, daugia šalių principų ir lygybę tarp vyrų ir moterų. E, be kita ko, dalintis ir tėvystės, motinystės rūpešiais. Ponas e, pirmininkė, aš tikiuosi, kad jūs nekonfliktuosite su parlamentu per ateinančius šešis mėnesius. Airija šių metų rudenį antrą kartą dalyvaus referendume dėl sutarties ir aš tikiuosi, kad referendumas bus sėkmingas. Jeigu referendumas nepavyks, jums tikrai dauguma europiečių nepadėkos. Dziękuję pani, dziękuję pani przewodnicząca. Panie premierze, panie przewodniczący komisji. Gratuluję. Ponas Buzek, aš noriu pasveikinti premjerą Topolanek, pradėjusi pirmininkavimą Europos Sąjungai. Jūsų pirmas dvi savaitės buvo sunkios, bet sėkmingos. Aš suprantu, ką jūs norite pasakyti, kalbėdamas apie nacionalinį identitetą. Jis buvo kūriamas visiškai kitaip Europos rytuose nei vakaruose. Man atrodo, svarbiausi dalykai per ateinantį pusmetį bus energetikos sprendimų paketas. Mums reikia bendros energetikos rinkos, mums reikia bendros priežiūros agentūros, jungčių, tarp valstybinių jungčių ir bendro e, investavimo, didesnio integravimo, daugiau solidarumo. Aš čia kalbu apie energijos tiekimą. Energetikos paketas taip pat numato liberalizavimą, taip pat e, sa, e, vienodą laisvą prieigą prie elektros energijos tinklo. Taip pat mums reikia, kad vartotojai gautų elektros energiją pigiau. Tai padėtų atsigauti ekonomikai. Energetikos paketas taip pat numato bendradarbiavimą su šalimis, kurios yra už ES ribų ir kurios tiekia energiją ES arba yra tranzito šalys. Rytinis matmuo yra svarbus energetikos paketui. Jūs pabrėžėte energetiką, ekonomiką ir rytų matmenį kaip tris jūsų pirmininkavimo prioritetus ir jie visi yra svarbus. Ponas Anderson, pusantros minutės. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau pasveikinti pirmininkančią Čekiją, pradėjus darbą. Ir jums pirmininkaujate mes matysime, kaip auga nedarbas, prastėja ekonominė situacija. Ir Financial Times praėjusioje savaitėje E, paskelbė kai kurias pono Klauso mintis. Jis sakė, kad reikia sumažinti ambicijas klimato srityje, reikia mažiau siekti socialinėje politikoje. Tai yra visiškai neteisingas požiūris ir klaidingas kelias. Jeigu mes norime išlikti konkurencingi ateityje, reikia investuoti į šio laikinės aplinkos technologijas, reikia investuoti į infrastruktūrą ir tai vienintelė galimybė už tikrinti ilgalaikį tvarų e, visuomenės vystimasi, tvarę klimato politiką. Ir e, reikia užtikrinti socialinę politiką, tinkamas darbo sąlygas, darbuotojų nediskriminavimą. Ir visa tai tikrai nereiškia mažesnio augimo, tai reiškia didesnį teisingumą. Kalbant apie šeimos politiką ir skaitydamas programą, matau, kad jūs siūlote senamadiškos šeimos politikos laikytis. Šio laikinė šeimos politika nustoto, kad, nurodo, kad tiek vyras, tiek moteris turi prisimti lygią atsakomybę už vaikus ir už šeimą. Ačiū dabar, ponė Jėleva, dvi minutės. Dėkoju, pirmininkė. Aš esu Bulgarijos atstovė Europos parlamente ir sveikinu Čekiją už tai, kad jie tarp savo prioritetų įtraukė energetiką ir energetinį saugumą. Pastaruosius mėnesius matėme, kad daug ES valstybių narių tapo ginčių tarp Rusijos ir Ukrainos įkaitėmis. Mūsų šalyje taip pat nukentėjusių nuo dujų tiekimo sutrikimų buvo daug, daug šeimų patyrė papildomų problemų, buvo nutrauktas dujų tiekimas. Ir mes esame viena iš tų ES valstybių narių, kurio neturime alternatyvių e, tiekimo šaltinių. Manau, kad aš kalbu viso parlamento vardu, e, kai sakau, kad negalime leisti, jog ES piliečiai mokėtų politinių ginčių arba interesų gynimo kainą. Todėl mums būtina bendra europinė energetikos politika. Toje politikoje turėtų daug dėmesio būtų skiriama energetikos infrastruktūros gerinimui. Kai kalbame apie energetikos solidarumą, turime kalbėti apie bendrus ES energetikos projektus ir turime vengti dabartinės dvišalių susitarimų praktikos. Aš tikiu, kad jau greitai galėsime e, sudaryti bendrus ES brandolinius pajėgumus ir įgyvendinti bendrus projektus tarp ES valstybių narių. Taigi, aš sveikinu Čekiją kaip pirmininkaujančią šalį už tai, kad vienu iš savo prioritetų jie pasirinko bendradarbiavimą su Pietų Kaukazo, Rytų Europos ir Balkanų šalimis. Labai svarbu turėti tokį integruotą požiūrį, kuris apimtų galimybės ir ES valstybėm narėm, ir kitom valstybėm visas galimybės kartu spręsti įvairias krizės, tokias kaip pavyzdžiui dujų krizė. Turime daryti viską, kas būtų geriausia Europos Sąjungai ir tikrai labai svarbu turėti bendrą energetikos politiką. Linkiu Jums sėkmės. Dėkoju, ponė Levai, vieną minutę. Dėkoju, pirmininkė. Pirmininkė, ministrė pirmininkė laukiame jūsų pirmininkavimo, jau matome, koks yra jūsų šūkis. Ir kai kalbam apie prioritetus, labai svarbu, kad kalbėtumėm ir apie energetikos stabilumo prioritetą. Manau, kad prie prioritetų turėtų būti dar vienas prioritetas, tai yra Europos pilietis. Reikėtų daugiau dėmesio skirti tiem aspektam, kurie tiesiogiai įtakoja mūsų piliečių kasdienį gyvenimą. Tai reikėtų labiau akcentuoti. Turime stiprinti ir konsoliduoti uh, veiksmus, e, kurie padėtų spręsti dabartinės sociales, socialinės problemas, kurie galėtų pagerinti mūsų piliečių gyvenimą. Jei jau kalbame apie ES piliečius, tai aš manau, jog mes turime juos aktyviau įtraukti į procesą, jie turi aktyviau dalyvauti. Dabar akivaizdu, kad piliečiai vis labiau praranda pasitikėjimą ES ir institucijomis ir turėtumėm kažkaip tai pakreipti šį procesą kitą linkmę. Pone Roitova, dvi minutės. Pirmininkė, kolegos. Čekijos pirmininkavimas ir jo pradžia buvo pažymėta įvairiomis krizėmis. Tačiau aš tikiuosi, kad jūs sugebėsite tai įveikti ir parodysite, kad galite veikti ryštingai, e, veiksmingai ir galite spręsti tokias netikėtas krizes. Tikrai vertinu tai, kad e, Čekija, kaip pirmininkaujantis šalis, iškilusias krizės pradėjo spręsti dar prieš kalėdas, kai Prancūzija tuo tarpu to negalėjo padaryti. Taip pat džiaugiuosi, kad jūs labai ryštingai sprendėte problemą su Kinija. Kaip žinome, Kinija negerbė pasaulinės priekybos taisyklių ir pasitelkė nesažininką priekybos praktiką. Ir jų parduodamos prekes dažnai yra nesaugios. Pavyzdžiui, vaikams batai yra gaminami iš nesaugių medžiagų. Reikia kovoti su, te, su tokia praktika. Kol kas dar trūksta teisingumo, e, sažiningumo mūsų bendradarbiavime su Kinė, bet aš tikiuosi, kad jums pavyks pakeisti šiuos santykius. Pirmininkė, sveikinu jūs pristačius gerą, e, realią programą Europai. Taip pat sveikinu Jūs dėl Jūsų asmeninių pasiekimų ir, e, kiek žinau, Jūsų asmeninė karjera taip pat yra labai įspūdinga, labai sėkminga ir aš tikiuosi, kad tokie pat pokyčiai ir poslinkiai laukia ir ES per jūsų pirmininkavimą. Anksčiau kažkas sakė, kad airiai savotiškai traktuoja Lisabonos sutartį ir jų nuomonė skiriasi nuo mūsų. E, galbūt yra tai, bet aš tikiuosi, kad jūs tuos skirtumus išsiaiškinsit. Dabar, ponia Bacelė, vieną minutę. Ačiū, ponia pirmininkė. Premjerė, išgirdome, e, kokia yra situacija finansų sektorija ir E, žinome, kad vienas jūsų prioritetų bus Lisabonos sutarties ratifikavimas. E, tačiau nemanau, kad jūs pakankamai ambicingi, reikia aktyviau veikti. Nepakanka paprasčiausiai žadėti ir sakyti tuščius žodžius. Ir jaunimas nesijaučia saugus, nes aplink juos žlunga valstybės E, žmonės e, susiduria su augančiu nedarbu ir žmonės bijo, kai žiūri į Europą ir mm, auga euroskeptikų gretos. Vyksta e, ginčiai kiekvieną dieną ir reikia kovoti už jaunąją kartą. E, pirmininkė teko jūs nutraukti. Pone Vaselis, prašau dabar ponas Bauvis. Pradėsiu iš naujo. Pirminink, ministrė pirmininkė, man jūsų šaliai simbolizuoja du žmonės - Kafka ir, pa, ir Palak. Abu du yra demokratijos ir laisvės simboliai. Ir abu du simbolizuoja tas aukas, kurias reikia sudėti kovojant už laisvę ir demokratiją. Ir čia galima prisiminti dabartinę gazo situaciją, Manau, kad jūs suprantate ir gazos Izraelio žmonių skausmą ir manau, kad dėstė visas pastangas, kad e, tas konfliktas baigtųsi. Taip pat jūs turite įtraukti JAV e, prezidentą į klimato kaitos procesą ir į Kopenhagos procesą. Jūs turite atkreipti dėmesį į šio parlamento teisėkuros iniciatyvas, pavyzdžiui, dėl sveikatos apsaugos. Jūs paminėjote žinių svarbą. Tai ypač pasakytina apie medicinos rytį, apie e, psichiatrijos rytį. Aš pastebėjau, kad jūs vykdote reformą šioje srityje, bet ta reforma turi būti vykdoma visoje Europos Sąjungoje birželio mėnesį mes priėmėme psichiatrinės veikatos e, aktą ir turite įtraukti šią užduotį į savo darbų programą. Nes juk turime užtikrinti, kad žmonės mūsų visuomenėse, kurie yra pažeidžiami, jautrioji mūsų visuomenės dalis būtų integruojama ir nenukentėtų Ačiū toliau ponas Pinjor, vieną minutę. Pomnienia spred 21 lat. Noriu priminti Jums vieną įvykį prieš 21 metus, kai susitiko Krakanošuose ant Čekijos ir Lenkijos sienos Čekijos ir Lenkijos opozicinių judėjimo atstovai. Čekija pirmoji iš rytų Europos valstybių pradeda pirmininkavimą, o kartu prisijima ir atsakomybę Mes rytų Europos valstybės kovojame už tai, kad sukurtume demokratinės valstybės ir nugriautume geležinę uždangą. Taigi Čekijos pirmininkavimas yra svarbus, turite daug prioritetų. Visų pirma, Lisabono sutarties ratifikavimas, toliau išorinės politikos stiprinimas. Labai svarbu jums parengti transatlantinių ryšių strategiją. Ypač turiu omeny tai, kad JAF išsirinko naują prezidentą. Ir aš taip pat linkiu kuo greitesnio pasveikimo jūsų prezidentui, ponui Havelui. Dėkoju, pirmininkė. Čekija išreiškė savo poziciją ir pasakė, kad yra pasiruošę pradėti vėl atnaujinti dėrybas su Kroatija po to, kai jos buvo sustabdytos. Tačiau noriu priminti, kad kiekviena šalis kandidatė turi pateikti autentiškus dokumentus. Jei dokumentai nėra autentiški, tai reikia tai pasakyti. Ir Kroatija savo, tarp savo pateiktų dokumentų taip pat pateikė tokius dokumentus, apie kuriuos, na, neiš, nepateikė šimtaprocentinės visos informacijos ir todėl kai kurie dokumentai negali būti laikomi autentiškais, negali būti patikimais, nes jie susijęs su diskusijomis ir ginčiais tarp dviejų kaiminių šalių. Tad tai yra ginčas, kuris turi būti sprendžiamas kažkur kitur kitame forume. Į tai norėjau atkreipti dėmesį, todėl kad tai nėra vien Slovenijos kažkokie tai įnoriai Mes ne šiaip sau sakome, kad abejojame tų dokumentų autentišku, tikrai ne. Tiesiog šalis kandidatės turi pateikti tokius dokumentus, kurie atitiktų visus ES standartus. Tad koks galimas sprendimas? Buvo pateikta daug alternatyvų, daug pasiūlymų, bet aš manau, kad Čekija, kaip ir meninkaujanti šalis, visus juos išnagrinėjusi ras geriausią sprendimą. Galbūt sprendimas būtų toks. Kroatija turėtų pateikti išvadas kurias parengė jų vyriausybė ir turėtų pateikti dokumentą, kuriame sakytų, kad tai yra tik tai laikinos, indikatyvios sienos ir kad e, klausimas bus išspręstas iki tokio ir tokio galutinio termino ir galbūt tokiu būdu e, Kroatija galėtų įstoti į ES kiek galima greičiau, tai būtų naudinga ir Slovenijos interesams. Na ir šiaip norėjau dar palinkėti Jums visokiojopos sėkmės pirmininkavimo laikotarpiu. Dėkoju, ponas Falbr. Ačiū, pirmininkė. Kolegos, daugelis jūsų kritikavo mūsų prezidentą, tačiau aš neprisidėsiu prie tos kritikos. Na, Čekijos pasakose dažniausiai vienas šveikėjų yra karalius, kuris yra nelabai galbūt protingas ir ne visai viską gerai supranta arba nenori suprasti ir galbūt panaši realybė yra ir šiandien. Vis dėlto aš tikiuosi, kad ministras pirmininkas įgyvendins savo pažadus, visą tai, ką pažadėjo. Mes su juo asmeniškai esame pažįstami jau daug metų ir aš asmeniškai žinau, kad jo galima pasitikėti ir tikrai laikysiu kumščius, kad jam sektųsi kiek galima geriau. Vienaip ar kitaip, kad ir kokiu bus imtasi veiksmų ar sprendimų, e, Čekija yra mano šalis ir aš tikrai ją palaikysiu. Pone Pleštinska, dvi minutės. Pirmininkė, draugai, visų pirma, noriu pasidžiaugti tuo, kad pirmininkavimo pradžioje Čekija išsklaidė visas abejonės apie tai, ar naujos valstybės narės gali ir yra pajėgios pirmininkauti Europos Sąjungai. Čekija akivaizdžiai parodė, kad kritinėse situacijose, tokiose kaip karas e, Gazoje, gali imtis konkrečių veiksmų. Mano šalis 97 procentus dujų gauna iš Rusijos, todėl mūsų šalyje, kaip ir Bulgarijoje, dabartinė padėtis yra kritinė. Tikrai tikiuosi, kad ponas Topolanė pasieks konkrečių rezultatų dėrybose tarp Rusijos ir Ukrainose. Mes, noriu priminti, neturime savo dujų, todėl mums reikia jūsų pagalbos. Europos Sąjungai reikia bendros energetikos politikos, kad galėtumėm užsitikrinti energetinį saugumą. Tad jūs savo pirmininkavimą pradėjote spręsdami konfliktus ir um, tikiuosi, kad tą konfliktą pavyks išspręsti teisingai ir kad iš jo daug ko pasimokysime dujos ir apskritai energetika yra tas rytis, kurioje mes priklausom nuo Rusijos ir iš esmės Rusija priklauso nuo mūsų. Tad to pamiršti negalima. Taip pat negalime pamiršti, kad Rusija labai dažnai piknaudžiauja panaudodama dujas kaip politinį ginklą, kaip kozirį. Todėl reikėtų kiek galima greičiau spręsti klausimus susijusius su Nabuko dujotekio statybos klausimu. E, taip pat noriu priminti ir Slovakijos padėtį ir jų norą e, vėl eksploatuoti brandolinę e, elektrinę. Reikia kiek galima greičiau spręsti šį ginčą. Taip pat dar norėčiau palinkėti Čekijai, kaip ir mininkaujančiai šaliai, kiek galima geriau įgyvendinti jūsų pristatytą programą. Dabar ponas Koteč, vieną minutę. Ako bývalý krajan vás potešením vítam na pôde Európskeho parlamentu ponė premjerė. Kaip išeivis iš jūsų šalies telinainės, linkiu jums kuo didžiausios sėkmės. Ir jūs paliečiate svarbiausias S problemas, tačiau tikiuosi, kad nebus pamirštas ir socialinis aspektas, jis labai svarbus Europai. Ir džiaugiuosi, kad Slovakija įsivedė eurą ir Tai leidžia suvokti gilesnės integracijos privalumus. Tačiau Čekija turėtų pati prie to prisidėti ir, ir ratifikuoti Lisabonos sutartį, nes be šios sutarties bus sunku įgyvendinti jūsų skelbiamus tikslus ir jeigu mes norime vaidinti svarbesnį vaidmenį, turime tą padaryti. Ir be abejo, uh, vyks e, EP rinkimai per jūsų pirmininkavimo pusmetį ir jie lems mūsų politiką ateinančius penkerius metus. To negalima pamiršti. Taigi daug kolegų nori pasisakyti per spontaniškas diskusijas, tačiau laikas jau dabar baigėsi. Tik penki kolegos po vieną minutę. Ponas Kelam, prašom ponė premjerė. Norėčiau pasveikinti Jūs šiltai visos Estijos vardu, pradėjus pirmininkauti. Konkurencingumo stiprinimas yra labai e, svarbu ir reikia toliau ginti mūsų pagrindinės laisvės. E, norėčiau, kad būtų kreipiamas didesnis dėmesys į rytų partnerystę. Ir svarbu, kaip įmanoma, glaužiau bendradarbiauti su Ukraina, Gruzija, e, skatinti ten demokratiją ir žmogaus teisų stiprėjimą. Ir 23 e, e, rūpjūčio mes minėjome labai svarbę datą ir reiktų pasidžiaugti, kad nuo kitų metų bus galima tikėtis, jog ši data bus oficialiai minima kaip gedulo diena ir tai tikrai turi padėti gerbti visus e, nukentėjusius nuo komunizmo nusikaltimų. Pone Tyčiau, griežtai vieną minutę prašome kalbėti. Europos Sąjunga dabar svarbiausia ekonomikos atsigavimas, energetika, Europos piliečiai tikisi, kad Europos institucijos apsaugos juos nuo krizės, pagerins jų gyvenimo kokybę. Europos Sąjungos energeti, e, energetikos planas, ekonomikos atgaivimo, atgaivinimo planas yra prioritetas mūsų piliečiams. Todėl kreipiuosi į Čekiją, pirminkaujančią valstybę, kad parodytų politinę valią, politinę viziją mes kartu galime susitarti dėl direktyvos, dėl energetikos veiksmingumo. Taip pat noriu patikinti Jūs, kad e, parlamentas ir komisija Jums pritars, jei įtrauksite tą direktyvą tarp savo prioritetų. Tai turėtų būti vienas iš Čekijos pirmininkavimo prioritetų ir sėkmingų rezultatų. Ponas Matsakis vieną minutę kalbės patyrę Rusijos ir komunistų priespaudą, jūs dabar lenkiate galvą JAV. Tai rodo ne tik jūsų pozicija dėl Lisabonos ir gazos, bet ir jūsų vyriausybės sprendimas Čekijos teritorijoje dislokuoti JAF raketas. Jūs vergiškai tarnaujate JAF administracijai ir rizikuojate Europos taika ir saugumu ponas pirmininkė, ministrė pirmininkė, jūsų šalis yra ES, o ne JAV narė. Ir turite užtikrinti, kad elgsitės atitinkamai. Amerikos satelitinėms valstybėms ne vieta mūsų sąjungoje. Taigi apsispręskite. ES ar JAV negalite būti abiejų organizacijų narė vienu metu. Įsichija parakalo. Ponas, ačiū ponui Matsakis. Prašau tylos salėje. Dabar žodis ponui Petrovski vieną minutę. Dėkoju, pirmininkė. Ministrė pirmininkė, ponios ir ponai. Čekijos pirmininkavimas bus itin svarbus e, ir dėje jame nebus Europinės konstitucijos. Vis dėlto džiaugiuosi, kad jūs gerbėte demokratijos principus, vienbalsiškumo principus Europos Sąjungoje. Jūs akcentuojate svarbiausius klausimus, tokius kaip e, energijos, energetinis saugumas. Ir galbūt jūsų pozicija jau teigiamai pasitarnavo sprendžiant ginčą tarp Rusijos Ukrainos. E, vis dėlto reikia dar pažiūrėti, ar pasieksite visų tikslų. Vienaip ar kitaip per pirmas porą savaičių jau parodėte, kad galite elgtis ryštingai ir tikiuosi, kad pasieksite savo tikslų. Dėkoju, paskutinis kalbėtojas, ponas Tavanov, vieną minutę. Prašau tylos salėje. Ponas Tovanov. Stojanov. Ačiū, pirmininkė. Ką tik išgirdau, kad pirmininkaujant Čekijai Bruselėje vyksta karikatūrų paroda ir viename iš paveikslų mano šalis yra pavaizduota kaip Turkijos tualetas. Ir aš tikrai tam prieštarauju. Aš reikalauju, kad ta paroda tie piešiniai būtų nedelsiant pašalinti ir kad atitinkami asmenys prisimtų atsakomybę. Jei tokie, kabutėse, meno kūriniai nebus pašalinti, mes tikrai imsime kažkokių konkrečių veiksmų. E, e, Taigi baigiama diskusijas. Dabar ponas Topalanek tarybos vardu prašome. Ačiū. Pirmiausia, norėčiau e, savo baigiamajame pasisakymė padėkoti visiems, kurie kalbėjo. Labai maloni ir rami diskusija buvo. Aš tikėjausi kažko kito. E, pasakysiu, kad e, pirmininkaujantį Čekiją ir mano kaip ministro tarybos pirmininko pozicija ateinantį pusmetį bus labai glaužiai derinama su komisija ir per pirmasias dvi savaitės jau matome, kad mes kasdien bendradarbiaujame ne tik su komisijos pirmininku, bet ir su visais komisarais. Mes ieškome bendro sprendimo, bendros strategijos, spręsti tiems klausimams, su kuriais susidurėme nuo metų pradžių. Pažymėsiu, kad mes glaužiai bendradarbiausime ir su EP, nes tik dirbdami kartu mes galėsime išspręsti visus sunkumus. Ir noriu dar kartą padėkoti ponui Barozo už e, puikų bendradarbiavimą. Taigi, kalbėjau, jog e, vengsiu e, juokauti nesėkmingai, tačiau pajokavau ir Gal ne visuomet viskas pavyksta dėl vertimo, tačiau šiaip ar taip, e, manau, vieną kitą e, suprasime. Lisabono sutartis neturi būti kažkokia šventa karvė, sakyčiau, ir tai turi būti instrumentas, kuris padės es funkcionuoti geriau. Ir negalima teikti, kad e, toks instrumentas gali būti primetamas. Kiekviena valstybė turi savo taisyklės, kaip ji nori ir privalo sutartį ratifikuoti. Ir jei aš sutartį pasirašiau, tai tikrai nesakiau, jog noriu priversti mūsų aukštuosius ir žemusius parlamento rūmus šią sutartį pasirašyti. Negaliu aš to daryti. Pirmiausia, reikia pasinaudoti E, airių patirtimi, negalima abejoti airių sprendimu. Manyčiau, kad sutartis yra reikalinga ir padės Europai funkcionuoti sėkmingiau. Nenori e, apie šį klausimą kalbėti daugiau, nes mano asmeninę nuomonę girdėjote anksčiau. Ir Beje, aš citavau Čerčilį ir norėčiau dar kartą jį pacituoti. E, Rytoj mes ne, negalime leisti susidurti su krize, nes mano darbotverkė jau užpildyta. Kažkada yra pasakęs Čerčilis. Taigi mes turime e, kupiną darbų, pilną darbotvarkę, e, turime prioritetus dujų klausimą e, spręsti mes e, pradėjome dar gruodžio viduryje, pirmininkaujant Prancūzijai. Atsiprašau, kad negalėjau atsakyti visiems parlamentarams. Bandau apibendrinti ir atsakyti jums visiems e, kai mes kalbame apie prekybą žmonėmis, vaikais, narkotinėmis medžiagomis ar panašius nusikaltimus. Tai parlamente vyksta diskusija. Mes taip pat kalbame apie laisvės ir saugumo ribas ir pusiausvyrą. Ir mums atitinkama direktyva yra labai svarbi ir yra suplanuota teisėkuros programa ir ministrų taryba nori paspartinti dokumentą dėl kovos su kontrabanda prieimimą. Taip pat e, ne, noriu tarti keletą žodžių dėl Nabuko projekto. Pasakysiu, kad Nabuko alternatyve trasa gali tapti tik tuo met, kai turėsime alternatyvių tiekimo šaltinių. Ir uh, kolega iš, Čeko, iš Čekijos, Žilinė, teisingai pasakė, kad Ukrainos ir Rusijos ginčas yra politinis ir jeigu Ukrainai mes nepadėsime išspręsti jos vidinių problemų, jeigu neužtikrinsime, kad nebūtų monopolijų, tai vargiai ar kažkokį sprendimą rasime. Tai yra geopolitinė problema. Galime tiesiog tušiai diskutuoti, kalbėti, kelti įvairiausius tikslus. Ir tikrai nėra krizės esmė e, trumpalaikis kainų padidinimas ar diskusija apie alternatyvius dujotiekius ir panašiai problema yra gilesnė, problema apima visus tuos aspektus ir sprendimas turi būti ne tik ekonominis, bet ir politinis ir be abejo ilgalaikis. Kitas klausimas. Europa labiau liberali ar labiau socialiai orientuota, socialistinė? Ir pabandysiu pajokauti. Aš siūlyčiau būti e, socialliberalams ar socialkonservatoriams. Tačiau, aišku, tai mano vėl pokštas ir aš stengsiuosi daugiau nebejokauti. Taigi, euro klausimas. Aš jau sakiau, kad netrukus mes e, paskelbsime, kada norime įsivesti euro mes siekėme atitikti visus Maastrichto kriterijus. Tačiau tai nėra e, kažkokios lenktynės. Slovakija buvo pirmoji. Džiaugiuosi dėl to. Tačiau palaukime, e, kaipgi baigsis finansinė krizė, kaip keisis stabilumo ir augimo paktas. Ar bus įmanoma laikytis jo apribojimų būkštauju, jog sprendžiant finansinę krizę gali tekti iš naujo apibriežti ES finansinės taisyklės ir aš nežinau, ar tikrai būtų tai gerai. Pirmininkė nutraukia premjerą ir prašo susirinkusiosius laikytis rimties. Ponas Topalaneka, manau, aš moku garsiai kalbėti, todėl, manau, peršauksiu jūs. Būtina užtikrinti, kad būtų laikomasi griežtai sąlygų, pagal kurias teikiamos valstybės subsidijos ir reikia griežtai laikytis finansinių įsipareigojimų sprendžiant krizę. Taisyklės visiems turi galioti tiek gerais, tiek blogais laikais ir tos aksiomos turime mes paisyti. Dar mm, trumpas komentaras dėl Europos be sienų. Tai yra triguba interpretacija. Pirmiausia, ekonomika. Reikia stiprinti bendrąją rinką. Tai yra ir psichologinis aspektas. Reikia greuti sienas žmonių galvose. Ir trečioji interpretacija, kuri yra labai svarbi, e, tai pro, e, pro, kova su protekcionizmu, išorinių barjerų šalinimas Mes norime išspręsti krizę didindami paklausą ir norime, kad e, G20 būtų e, priimti atitinkami sprendimai. Ir gal pasakysiu šį veitą asmeniško. Ir Rumunija apie tai e, ir daug kas apie tai kalbėjo. Ponas Klaus e, Ponas Havelas labai sunkiai serga, guli ligoninėje ir jis yra labai svarbi simbolinė asmenybė revoliucijos metu ir po jos svarbus kovos su e, komunizmu simbolis. Ir noriu mūsų visų vardų jam palinkėti, kaip įmanoma, kaip įmanoma greičiau pasveikti. reakcí zcela konkrétních na. Dar keletas konkrečių atsakymų į išsakytas mintis. Pono Raučiak min, susirūpinimas dėl Čekijos vyriausybės man padarė didelį įspūdį. Per praėjusius 15 metų aš prisimenu šešis atvejus, kai e, keitėsi vyriausybės, tačiau e, pirmini, pirmininkavimas nesužlugo. Pavyzdžiui, Belgija ir Maastrichto prieimimas ir Švedija, Švedijos, Suomijos, Austrijos prieimimas, taip pat e, pasirašant Amsterdamo sutartį pirmininkaujant Vokietijai buvo nemažų politinių problemų Gerhardui Šrioderiui, tuomet e, jo partija paliko Oskar Lafonten ir pirmininkaujant Ispanijai, ponui Asnar, kilo politinių problemų, tačiau siūlau, nesirūpinkite mūsų vidaus politinėmis problemomis, nes Čekijos pirmininkavimas dėl to tikrai nenukentės. Atominė energetika. Negalima e, diskutuoti tiesiog aklai, kaip tai daro žalieji, e, konservatoriai, liberalai ir visi kiti. Ir bandoma daryti spaudimą, kalbėti apie brandolinius reikalus. Mes turime kartu, kartu su komisija, turime aptarti galimybės ir pavojus, poveikį ir visą tai, ir visą kitą. Tikrai šis klausimas neturi būti tabu, kaip buvo iki šiol. Mes norime tokį tabu sulaužyti ir būtent dėl to kūrėme savo atominės energetikos formą. Kodėl, pavyzdžiui, prezidentas Fico yra Ukrainoje? Todėl, kad Slovakija ir Bulgarija turėjo didžiulių problemų. Šios šalis yra šimtų procentų priklausomos nuo dujų tiekiamų per Ukrainą. Slovakija jau, sugeb, jau turėjo apriboti savo gamybą, gamybinius pajėgumus šimtuose įmonių ir gamyklų ir jų padėtis yra tikrai itin sudėtinga. Aš tikrai nuolat bendrauju su ponu Fico ir tikrai bandome ieškoti kažkokio sprendimo. Aišku, sprendimą rasti bus sunku, todėl kad reikia susitarti su Gazpromu, su Rusija, su Ukrainą, manau, kad toliau turime žengti nusiteikę daug ryštingiau, daug veiksmingiau ir tikiuosi, kad tiek komisija, tiek Čekija, kaip pirmininkaujantį šalis, galės veikti aktyviai ir suras kažkokias tas naujas priemonės, kurios padėtų išspręsti problemas viena iš problemų yra ta, kad labai dažnai dujos, techninės dujos yra pasitelkiamos kaip argumentas ginčiuose, e, Taip pat turiu pasakyti, kad e, aš savo kalboje apie Balkanus nelabai daug kalbėjau, bet žinau, kad ponas Peterle e, žino, kokios yra Slovenijos ir Kroatijos tarpusavio problemos. Jos yra susijusios su tam tikrais ginčiais, jo anksčiau atsiradusiais ginčiais. Ir tie ginčiai jau dabar įtakoja pasirengimo e, narystiai dėrybas. Aš tikiuosi, kad šios dvi šalis ir jų atstovai sugebės susitarti ir tikiuosi, kad aš asmeniškai taip pat galėsiu įnešti savo indėlį tam, kad padėčiau išspręsti ginčius dėl sienos tarp, tarp Slovenijos ir Kroatijos. Galėčiau dar tikrai daug kalbėti, tačiau nenoriu per daug ilgai jūsų gaišinti. Noriu leisti jum tęsti darbą. Todėl dabar apibendrinsiu savo pasisakymą ir pasakysiu, kad Mes tikrai vertiname šią suteiktą galimybę būti e, sąjungos nare ir pirmininkauti sąjungai ir tęsti darbą remiantis tomis vertybėmis, kurios yra ir mūsų vertybės nuo 89 metų. Ir mums tikrai didelė garbė perimti pirmininkavimą. Mano kartos žmonės, kuriems 89 metais buvo maždaug 33 metai, niekada net negalėjo susapnuoti tokios galimybės, kad mes būsime ES ir kad mes jai pirmininkausime. Tad tai, kas vyksta dabar, yra didžiulis džiaugsmas, didelė galimybė mums daug ką nuveikti, daug ką pakeisti, įsitraukti į plačias diskusijas. Labai svarbu yra atviros diskusijos, todėl kad jų dėka galėsime išspręsti daug problemų Vienas e, žymus žmogus yra pasakęs, kad demokratija yra atviros diskusijos ir aš tikrai laukiu tų atvirų laisvų diskusijų su jumis ir tikiuosi, kad dar ne kartą atvyksiu į parlamentą pasisakyti. Prašau tylos salėje. Dabar suteiksiu žodį komisijos vadovui ponui Baroso. Gerbiama pirmininkė, tarybos pirmininkė, gerbiami parlamento nariai. Šita diskusija buvo labai įdomi. Mane džiugina tai, kad mes vienodai suprantame, kokie iššūkiai mūsų laukia. Mane džiugina ir parama pareikšta pirmininkaujančiai Čekijai. Dar kartą pakartosiu, mes lojaliai, konstruktyviai ir vadovaudamėsi bendradarbiavimo dvasia dirbsime su Čekija. Jų sėkmė bus ir Europos sėkmė. Tai paskutinė pirmininkaujanti valstybė iki naujų Europos parlamento rinkimų. Taigi, svarbu, kad ateinančiais mėnesiais Europos institucijos įrodytų, kad yra svarbios Europos piliečių geroviai ir solidarumui. Reikia tą žinę siūsti. Turime tai daryti kartu, vadovaudamiesi partnerystės dvasia. Taigi, visa, kas įvyks per ateinančius kelis mėnesius, bus labai svarbu Europos ateičiai. Nuo to priklausys galbūt pagarba mums, europinėms institucijams. Buvo užduota keletas konkrečių klausimų man dėl energetikos. Taip, Mums skubiai reikia peržiūrėti dujų tiekimo saugumo direktyvą. Praeitais metais komisija pateikė e, energetikos sektoriaus peržiūrą ir mes iš visų jėgų dirbame, kad pateiktume tą dokumentą kuo greičiau tarybai ir parlamentui. Taip mums reikia daugiau solidarumo, daugiau energetikos tiekimo garantijų tai ir bus nurodyta strategijoje, kuri bus komisijos greitai pateikta. Noriu šią progą pasinaudoti ir paraginti visas valstybės narės ir ES institucijas, kad aktyviau dirbtų ir siektų to europinio energetikos solidarumo. Mums reikia paspartinti investicijas į energetikos infrastruktūrą, jungtis reikia didinti energetikos veiksmingumą. Labai svarbu skirti 5 milijardus eurų iš biudžeto šitam tikslui. Aš kreipiuosi į šį parlamentą ir į pirmininkaujančią Čekiją, kad e, tai būtų įgyvendinta praktikoje kuo greičiau. Ekonomikos atsigavimas turi būti derinamas su išmaniomis ekologiškomis technologijomis mes turime paspartinti struktūrinių fondų, fondų naudojimą šitam tikslui. Mums lėšų prireiks siekiant didinti energetikos veiksmingumą, sukurti naujas jungtis. Per nacionalinės stimuliavimo programas mes bandysime šių tikslų siekti, tai nurodyta ir Europos vadovų tarybos išvadose. Baigdamas pasakysiu, kad mums teks išgyventi šitą ekonominę krizę ir gražinti Europą į tiesų e, stabilų kelią. Bet e, čia mes turime užtikrinti lygias galimybės vyrams ir moterims. Vienodas galimybės jiems dalyvauti ekonominėme gyvenime ir suderinti šeimos bei darbo interesus. Daugelis jūsų minėjo Lisabono sutartį. Mums reikia jos dabar labiau nei bet kada anksčiau. Ja turi ratifikuoti visos valstybės. Mes turime gerbti kiekvienos valstybės ratifikavimo procedūras. Tačiau jei vyriausybė jau pasirašė tą sutartį, tai jinai prisijėmė rimtą įsipareigojimą, kad ta sutartis įsigaliotų. many of you spoke about the czech presidency and how important it is. i think as some of you said mr nasauer mr brok and others ponas Nasaur, ponas Brok ir kiti sakė, kad labai svarbu, jog štai matome pirmininkaujančią Čekiją. Tai pirmą kartą, pirmą kartą buvusi Varšuvos pakto narė prisima tokią atsakomybę, tai yra vadovauti Europos ministrų tarybai. Praėjo 20 metų po geležinės uždangos griuvimo ir štai matome Čekiją, pirmininkavo Europos ministrų tarybai ir premjeras Polanek, jo viceministras Vondra prisima šitą atsakomybę. Aš jais pasitikiu. Praeitais metais pirmininkavo Portugalija. Aš kartu su Portugalijos premjeru Sokrates lankiausi Citau ant Čekijos, Lenkijos ir Vokietijos sienos. Ir mačiau, kaip emocingai ponas Topalanikas reagavo į tą momentą. Tai buvo ta siena, kuri skyrė Europą į rytus ir vakarus. O dabar tai yra labai aktyvus, e, tokia kaip, kaip ir kryškelė, kur žmonės keliauja iš vienos valstybės į kitą. Tai labai svarbus momentas. Mes turime ginti savo vertybės ir užtikrinti Čekijos pirmininkavimo sėkmę. Kai kurie sakė, kad Čekija yra maža valstybė. Atsiprašau, bet ji tikrai nėra maža valstybė. Netgi yra Europos mastais įmant, ji nėra maža valstybė. Kartais tai yra nepilna vertiškumo kompleksas jo išraiška, kai sakome, kad tam tikra valstybė yra maža valstybė. Vienas iš ES e, kūrėjų Paul Henry Spack pasakė taip, Europoje nėra, nebėra mažų ir didelių valstybių. Visos jos yra didelės valstybės. Problema yra ta, kad kai kurios iš jų dar to nepastebėjo. Visos jos yra svarbios valstybės. Matome, kaip JAV gina savo interesus, matome, kaip Rusija, Kinija ir Indija gina savo interesus pasiremdamos savo geografinių dydžių. E, taigi galima sakyti, kad Europoje valstybės turi būti laikomos ne didelėmis, bet didžiomis, oriomis valstybėmis. Jei norime, kad ES svoris būtų jaučiamas pasaulyje, reikia pasinaudoti savo įtaką, savo visų institucijų įtaką ir esu įsitikinęs, kad mes sugebėsime pakeisti pasaulį į gerą, tam mums reikia Lisabono sutarties ir mums reikia uh, stiprių institucijų ir tuo tikslu aš linkiu kuo geriausios sėkmės Čekijai pirmininkavimo metu. Thank you, Mr. President. Η συζήτηση έληξε εδώ, κράτησε περισσότερο από τον προβλεπόμενο χρόνο, αλλά ήταν... Taigi, baigėme mūsų diskusijas, jos užtruko ilgiau nei numatyta, bet buvo labai įdomios ir, manau, buvo verta.